Herzlichen Dank, ich danke für die Liebesbezeichnung. Labas rytas, dėkoju, dėkoju už tai, kad jūs taip maloniai mane sutikot. Dėkoju, kad šiandien mane pavadinai draugu Vokietijos radijoje ir norėjai tiesiogiai, netiesiogiai kreiptis į mane. Taigi turimėtume balsuoti dėl Tenok pranešimo. Ar kolega Tenok norėtų ką nors pridurti prie to, ką sakė vakar? Ačiū. Aš jau vakar vakare viską pasakiau ir nenorėčiau kartoti. Svarbiausias dalykas per pastaruosius dvi dienas buvo kompromisiniai pakeitimų siūlymai ir mes dėl jų tarėmės, pavyzdžiui, 13 pakeitimas dėl to, ar reikėtų paminėti Somalį landą ir kalbėti apie galimą pripažinimą kaip atskirą valstybę. Buvo diskutuojama dėl procedūrų, kadangi EPP nebuvo patenkinta pakeitimu, 13 pakeitimu, bet to komitete buvo sutarta, kad reikėtų balsuoti dėl kompromisinių pasiūlymų ir dėl šio pasiūlymo atskirai, kadangi kolegos siūlė apskritai išbraukti nuorodą į Somalilandą. Kita vertus, reikėtų atkreipti dėmesį, kad galų galia reikia išspręsti Somalilando klausimą ir manytume, kad reikėtų uh, paminėti šitą klausimą ir todėl apeliuočiau į EPP, kad jinai peržiūrėtų savo poziciją, tuo labiau, kad šita frazė yra neutrali, bet to Londono konferencija šių metų pradžioje taip pat rezoliucija buvo išskirtinai paminėtas Somalilandas, tuo labiau, kad šitas klausimas buvo aptarnėjimas Mogadišų ir kitais E, atvejais. Taigi mūsų manimų būtų naudinga tą patį padaryti ir šiuo atveju. Dėkuoju. Balsuosime. Pirmasis kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 75 už, prieš. Turime balsuoti elektroniniu būdu. 75. Turėtų būti dauguma už. Jeigu EPP ir socialistai dalyvauja balsavime, tuomet turėtų būti viskas tvarkoje. Baigime balsuoti. Septyniasdešimt šeštasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimta. 67 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 68 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 79 dalimis. Už pirmąją dalį balsuojame prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už prieš susilaiko priimta. 80 už prieš susilaiko priimta. 81 už prieš susilaiko priimta. Antrasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. Trečiasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. 95 už, prieš, susilaiko, priimta. 96 už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 103 už, prieš, susilaiko, priimta. 104 už, prieš, susilaiko priimta. Penk... 105. 105 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta kažkas naujo. Šeštasis kompromisas 6a. Prieš susilaiko priimta. 100. Šimtas šešioliktas. Nereikia balsuoti. 119. Už, prieš, susilaiko atmesta. 120 už, prieš, susilaiko priimta. 121 už, prieš, susilaiko priimta. 122 už, prieš, susilaiko priimta. 123 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. 123 antroji dalis už. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 124 už, prieš, susilaiko atmesta. 125 už, prieš susilaiko priimta. Septintasis kompromisas su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, laiko priimta. 129 dalimis, pirmoji dalis už, prieš, jūs laiko atmesta. Antroji dalis už, prieš, jūs laiko priimta. 130. 129 balsuojama kortelėmis. Antroji dalis. Balsuojame. Aš irgi atrodo nebalsuoju. <laughs> Baigėme. 48 už 10 prieš. Šimtas trisdešimtas. Kas už? Prieš. Čia laiko priimta. Šimtas trisdešimt pirmas. Už. Prieš vis laiko priimta. Šimtas trisdešimt antras. Už prieš susilaiko priimta. Socialistų partija galėtų aktyviau balsuoti, būtų labai gerai. Visa jūsų frakcija atrodo nebalsuoja. 133 už, prieš susilaiko priimta. 134. Ketvirtas už, prieš susilaiko priimta. 135 už, prieš susilaiko priimta. 136 už, prieš susilaiko atmesta. 137 už prieš susilaiko atmesta. 8 už prieš susilaiko primta. 140 už prieš susilaiko atmesta. 142 už prieš susilaiko priimta. Devintasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. 144 už, prieš, susilaiko priimta. 146 už, prieš, susilaiko atmesta. 147 už, prieš, susilaiko priimta. 148 už, prieš, susilaiko priimta. 149 už, prieš, laiko priimta. Dešimtasis kompromisas už, prieš, suslaiko priimta. 154 už, prieš, suslaiko priimta. 155 už, prieš, suslaiko priimta. 156 už, prieš, suslaiko atmesta. 157 už, prieš, susilaiko, atmesta. 11 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 168 už, prieš, laiko priimta. 169 už, prieš, susilaiko, atmesta. 170 dalimis už pirmąją dalį prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. 121 už, prieš, susilaiko, priimta. 12 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 13 kompromisas už, prieš, susilaiko, Atmesta. Pasuojame dar kartą kortelėmis dėl 13 kompromiso. Tryliktas kompromisas. Baigiame. Trisdešimt vienas prieš, septyniolika už, šimtas septyniasdešimt penktas už prieš susilaiko priimta. 176. Šimtas septyšimt devintas. Kas už? prieš susilaiko priimta. Baigiame balsuoti. Trisdešimt vienas už penkiolika prieš priimta. 182 už prieš šis laiko priimta 183 už prieš šis laiko priimta 184 už prieš šis laiko priimta 14 kompromisas už prieš šis laiko priimta 187 už prieš susilaiko priimta. Šimtas aštuošim devintas už prieš susilaiko atmesta. Šimtas devyniasdešimtas už prieš susilaiko priimta. Šimtas dešimt pirmas už prieš susilaiko atmesta. 193 už, prieš, susilaiko, priimta. 194 už, prieš, susilaiko, priimta. 15 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 16 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 200 už, prieš, susilaiko atmesta. 201 už, prieš susilaiko priimta. 205 už, prieš susilaiko priimta. 207 už, prieš susilaiko priimta. 208 už, prieš, susilaiko, atmesta. 209 už, prieš, susilaiko priimta. 210 už, prieš, susilaiko priimta. 211 už, prieš, susilaiko priimtas. 214 už, prieš, susilaiko priimtas. 215 už, prieš, susilaiko priimta. 13 už, prieš, susilaiko priimta. 14 už, prieš, susilaiko priimta. 17 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 16 už, prieš, susilaiko priimta. 18 už, prieš, susilaiko priimta. 19 už, prieš, susilaiko priimta. 20 už, prieš, susilaiko priimta. 21 už, prieš, susilaiko priimta. 22 už, prieš, susilaiko priimta. 18 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Dvidešimt šeštasis už, prieš, laiko priimta. 27 už, prieš, susilaiko, priimta. 28 už. Aštuntas už, prieš susilaiko priimta. Trisdešimtas už, prieš susilaiko priimta. Trisdešimt pirmas dalimis, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta. 32 už, prieš, susilaiko priimta. 33 už, prieš, susilaiko priimta. 34 už, prieš, susilaiko priimta. 35 už, prieš, susilaiko priimta. 37 pirmoji dalis už, prieš susilaiko primta. Antroji dalis už, prieš susilaiko primta. 38 už, prieš susilaiko primta. 39 už, prieš susilaiko primta. 40 už, prieš susilaiko primta. 41 už, prieš susilaiko primta. 42 už, prieš susilaiko atmesta. 43 už. 43 už. Prieš susilaiko priimta. 44 už. Prieš susilaiko priimta. 45 už. Prieš susilaiko priimta. 46 už. Prieš susilaiko priimta. 47 už. Prieš susilaiko priimta. 48 už, prieš susi... atmestą. 49 už, prieš laiko priimta. 50 už, prieš laiko priimta. 51 už, prieš laiko priimta. 52 už, prieš laiko priimta. 53 už, prieš susilaiko priimta. 54 už, prieš, laiko, priimta. 55 už, prieš, laiko, atmesta. 56 už, prieš, laiko, priimta. Penkiasdešimt aštuntas už prieš laiko atmesta. 59 už, prieš, laiko priimta. 60 už, prieš, laiko priimta. 61 už, prieš, laiko priimta. 62 už, prieš, laiko priimta. Ar galime balsuoti nuo 63 iki 71 kartų? Kas už? Šešiasdešimt trečias iki dešimt pirmo išskyrus šešiasdešimt devintą. iki 69. Kas už? prieš laiko priimta. 70 už prieš laiko priimta. 21 už prieš laiko priimta. Pirmasis už prieš laiko priimta. Antrasis už prieš laiko priimta. Ar galime balsuoti nuo 3 iki 12 kartų? Antrasis už. Trečias už. Priimta. Penktasis už. Prieš laiko priimta. Šeštasis už. Prieš. Už. Priimta. Septintas už. Prieš. Priimta. Aštuntas už. Priimta. Devintas už. Suslaiko. Priimta. Dešimtasis už. Prieš. Suslaiko. Priimta. Vienuoliktas už. Prieš. Suslaiko. Priimta. 12 už prieš laiko primta. 9-2, kas už prieš laiko primta. 9-3 už prieš laiko primta. 9-4 už prieš laiko primta. 5 už prieš susilaiko. Dėl 9-5 už prieš susilaiko primta Balsuojame kortelėmis. Išme 8 už, 18 prieš. Ir balsuojame kortelėmis galvinai. Baigiame. 42 už, 6 prieš, vienas susilaikė. Taigi sveikinu pranešė. Ir dabar. Balsuosime. Specialiusios ataskaitos Kipro turkų bendruomeniai teikiamos ES paramos. Marieta Džanaku pranešėja. Balsuojame. Pirmasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta, antras kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Šešioliktas pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Septynioliktas, kas už prieš susilaiko pritarta, 18 kas už, prieš susilaiko atmesta, trečiasis kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta, ketvirtasis kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. 25 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 28, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 29, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 30, kas už, prieš, susilaiko atmesta, penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta, aštuntasis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Pirmasis, kas už, norite pasitikrinti dėl aštuntojo. Balsuoti baigiame. Balsuosime dėl pirmojo pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. Trečiasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame ir baigiame. pritarta. Sveikiname Marietą. Dabar svarstysime Kalnijos pažangos ataskaitą. Ir vėl žodis suteikiamas kolegai Tenokui. Prašau kolegų galiorkoje šiek tiek ramiau elgtis. Taigi, ponai Tenukui žodis. Pone Tenokai, ar norėtumėte pradėti? Prašau tylos. Gerai, ponė pirmininkė, Jotkalnyje. Turi kandidatės statusą nuo 10 metų gruodžio mėnesio, dabar prasidėjo galutinis darybų etapas. Tai yra Balkanų šalis ir komisija stebi jos pažangą, parengiantis narystę. Ir tai ši šalis yra geras pavyzdys, kuomet dydis, jos nedidelis dydis turi tik tai privalumų. Ir tai yra graži šalis. Tačiau galima pažymėti, kad dėl e, integracijos į ES visos politinės partijos Jotkalnėje sutarė. Mano pranešimas sudaro penkios dalis. Pirmoje kalbama bendromis frazėmis palankiai vertinami sąžiningi ir teisingi rinkimų rezultatai, taip pat atkreipimas dėmesys į 2034 straipsnį, tai yra pagrindinės žmogaus teisės ir žodžio laisvė. Reikia paminėti, kad e, Švedija yra savo laiku pagrasinusi vietuoti Jotkalnijos stojimą į Europos Sąjungą Jotkalnyje, tačiau rimtai nusiteikusi kovoti su organizuotų nusikalstamu ir korupcija, nors ta problema yra labai rimta visose Balkanų šalise. Jotkalnyje reikia stiprinti teismų sistemos nepriklausomą pilietinę visuomenę bei e, reikia atkreipti dėmesį į E, žiniasklaidos padėtį ir e, žiniasklaidos struktūrą, turint omenyje, kad anksčiau buvo vykdomi išpoliai prieš tyriamąją žurnalistiką. E, Jotkalnyje privalo pagerinti savo elgesį su mažumomis, tiek etninėmis, tiek LGBT bendruomenės atstovais. Aš buvau su jais susitikęs ir dar kartą gavau patvirtinimą, kad uh, yra diskriminuojami ir policija atsisako vykdyti atitinkamus e, nusikaltimų vykdomų prieš LGBT asmenis tyrimus. Du 2011 metais Jotkalnyje įstojo į PPO, tai bus naudinga šalies ekonomikai, tačiau reikėtų e, plėtoti paslaugų ir pramonės sektorių, kad šalis nebūtų priklausoma vien nuo turizmo, reikia pagerinti darbo sąlygas, Jotkalnyjos ekonomika priklauso nuo euro kaip valiutos, nepaisant to, kad Jotkalnyje nėra eurozonos narė, tačiau euras yra e, šalies viduje naudojama valiuta ir e, euro krizė daro ekonomikai atitinkamą įtaką, tačiau turizmo pramonė šiuo metu e, e, sugeba generuoti pakankamai lėšų ekonomikai, išlaikyti pakankamame lygyje. Čia reikėtų taip pat gerinti politinę kultūrą šalyje, politinių partijų bendradarbiavimą. Kalbant apie kaiminystės politiką, Jotkalnijos santykiai su kaimynais yra geri. Ji laikoma čempione tame regione, turint omenyje bendradarbiavimą su kaiminėmis šalimis. E, pavyzdžiui, e, Kroatija padėjo Jotkalnyje išsiversti 2000 puslapio ES teisino, kad nereiktų šio darbo atlikti iš naujo ir e, Jotkalniečių kalba galima susikalbėti su bosniais, serbais ir kroatais, tačiau kalbinius dalykus galbūt e, reikėtų diskutuoti kitą kartą vėliau, tai yra ar reikėtų Jotkalnyje atskirų vertėjų. Jotkalnyjos e, santykiai su kaiminėmis šalimis taip pat turi būti vertinami ir atsižvelgiant į e, nusikaltelių iš Serbijos įtaką šalyje šiuo metu tikrai negalime taikstytis su tuo, kad nusikaltėliai iš Serbijos randa prieglopsti Jotkalnyje. Tas pats pasakytina ir apie e, Kroatiją, kuomet jos buvęs premjeras Sanaderas e, slėpėsi nuo teisės saugos Jotkalnyje. Čia bendrai vertinant e, Jotkalnijos pažangą reikia vertinti ją ja, teigiamai. Ekspertai Balkanų klausimų siūlo ir tikisi, kad greitų laikų Jotkalnyje kartu, e, e, tiksliau e, tikisi, kad greitų laikų įstos Europos Sąjungą, nepaisant to, kad prie mūsų Kroatija galbūt dar dešimtmetį reikės laukti kitos Balkanų valstybės įstojimo į Europos Sąjungą. E, šiuo aišku viskas priklausys nuo to, kaip po 16 metų bus pakeista statis dėl Europos Sąjungos veikimo, tačiau Jotkalnyje savo namų darbus atlieka, darybos tęsiasi ir e, aš, būdamas nautiniu pranešėjų, Dėl Jotkalnyjos esu nusteikęs optimistiškai ir tikiuosi, kad šalis įstos į Europos Sąjungą tinkamu laiku. Pone Kukonai suteikiamas žodis. Ačiū, pone pirmininkė, palankiai vertinu pono Tenoko pranešimą. Jis sugebėjo nusekliai pristatyti visus Jotkalniai svarbius klausimus savo pranešime, remiantis diskusijomis komitete. Norėčiau tik trumpai kelis aspektus paminėti, apie kuriuos kalbama pranešime. Manau, kad pranešime skiriamas pakankamas dėmesys, tinkamas dėmesys teisingumo ir vidaus reikalams, įskaitant organizuotą nusikalstamumą ir korupciją bei būtinybę stiprinti pajėgumus dėrybų metu, nes būtent šios sritis yra svarbiausias dėrybų eigoje, ypač pabrėžčiau būtinybę sustiprinti teismų sistemą ir veiksmingiau kovoti su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Būtent šiuose sritise mes tikimės aiškių ir apčiuopiamų rezultatų, taip pat susijusių su e, aukšto lygio e, didelio masto korupcijos bylų tyrimų ir nusikalstelių patraukimu atsakomybin. Jotkalnie privalo stiprinti savo administracinius institucinius gebėjimus. Kartu džiaugiuosi, kad pranešime minimo, minimos pastangos sustiprinti sąsajas tarp politikų ir pilietinės visuomenės, ypač tose srityse, kurios svarbios narystės dėryboms. Suprantu Kaip suprantu, pilietinės visuomenės atstovai yra įtraukiami į atinkamas darbo grupės ir gali tiesiogiai dalyvauti stojimo darybose. Šiuo pavyzdžiu turėtų pasiekti taip pat ir kitos es narystės siekiančios šalis. Baigimas norėčiau pasveikinti atkalniečius su šiais metais labai puikiai surinktais rinkimais. Esu tikras, kad nauja vyriausybė turės rimtus stiprius įgaliojimus, kad galėtų spręsti ES darbo atvarkės klausimus. Skatinčiau Jotkalnyje toliau siekti pažangos ir pagirti už e, iki šiol nuveiktus darbus. Ačiū uždėmesi. Noriu pasveikinti e, poną Tenoką, <clears throat> padėkoti už gerai parengtą pranešimą. Prisimenu prieš metus patiktą pranešimą dėl Jotkalnijos pažangos ataskaitos pono Tenoko, tuo metu jis taip pat jau buvo pakankamai e, aukšto lygio, dabartinis taip pat pranešime minimi kai kurie aspektai susijęs su Jotkalnyjos pažanga. Mes teigiamai vertiname laisvus ir demokratinius rinkimus, taip pat konstatuojame, kad sustiprėjo parlamento vaidmo šalies politinėme gyvenime. Čia taip pat pasiekta pažanga ir parlamento žeminimo kampanija žiniasklaidoje buvo susijusi su mūsų kritika pastarojo pažangos ataskaitoje čia taip pat padaryta pažanga. Toliau reikia stiprinti pilietinę visuomenę, kovoti su korupcija. Reikia šioje srityje imtis atitinkamų priemonių, kaip ir papildomų priemonių būtina imtis kovojant su diskriminacija bei užtikrinant lygybę tiek lyčių, tiek mažumų Daugiau šiuo metu nieko neturiu pridurti, galbūt pateiksiu kelis pakeitimų pasiūlymus, tačiau bendrai e, siūloma prašymo tekstą vertinu labai teigiamai ir nepaisant to tikiuosi ir manau, kad kitos frakcijos taip pat teiks savo pakeitimų ir džiaugiuosi, kad galėsime juos svarstyti, ponia Lunačiak. Ačiū. Aš irgi norėčiau pasveikinti kolegą Tenoką už šį pranešimą, nes jis iš tikrųjų labai uh, išsamus, bet kartu ir glaustas. Glaustai apžvelgia padėtį Juotkalnyje. Taip pat džiaugiuosi, kad didžioji dauguma parlamento narių e, pasisako už Juotkalnyjos e, kandidatavimą Europos Sąjungoje ir toj bus susitikimas su parlamentarais ir frakcijoje ir manau, kad tai irgi bus postumis, kurį galėsime įtraukti kartu su ponu Tenoku arba per pakeitimus, visą tai, ką mes nuspręsime rytoj. Norėjau pakomentuoti keletą dalykų. Galbūt būtų naudinga paminėti tai, kad Jotkalnijos konstitucijoje konstitucija yra, šalis yra apibriešta kaip ekologiška šalis, ekologiška valstybė. Galbūt praktikoje ne visada tai atsispindi, ypač kai kalbame apie stambius turizmo projektus arba energetikos e, gavybą reikia ten daugiau pažangos e, dar, bet reikėtų paminėti, kad būtent konstitucijoje tai yra numatyta ir galbūt taip um, Montenegras sulauks daugiau rėmėjų. Taip pat džiaugiamės, kad komisija pradės dirbti su 23-24 skyriumi. Iš tikrųjų, šalyje, kur yra daug dar korupcijos, yra tikrai daug ką nuveikti. E, korupcijos bylos aplink, aplink vyriausybę e, visai ten sukiojasi ir ten tikrai dar yra ką nuveikti. Taip pat džiaugiuosi, kad ponas Tanokas pabrėžia, kaip svarbu bendradarbiauti su pilietinė visuomenė. Vyko klausimai praeitą savaitę ar prieš dvi savaitės buvo kalbama apie skaidrumą plėtros procese ir buvo pateikta puikių pavyzdžių. Tarkim, kad e, kroatai kalbėjo apie tai, ką galima ateityje geriau e, padaryti, taigi manau, kad to klausimo rezultatus taip pat būtų galima į, įtraukti į, į ten, kur kalbam apie procesą patį ir patikiant pavyzdžius ateičiai. Dėl parlamento vaidmens aš buvau labai maloniai nustebinta bet nustebinta tikrai labai teigiamai. Praeitą savaitę mes susitikome su Juotkalnyjos e, ambasadoriumi, ruošintis SPC susitikimui ir trys pirmininkai labai svarbių parlamentinių komitetų, kaip pavyzdžiui ES integracijos ir kitų, tiksliai neprisimenu, e, šitie parlament, e, parlamentų komitetų pirmininkų portfeliai buvo suteikti opozicijai ir manau, kad tai yra labai teigiamas ženklas. Pone Tanok, jūs pats šnekėjote apie um, lygias teisės, gėjus ir lesbietis ir taip toliau. Jūs susitikote praeitą savaitę su tinkamu asmeniu ir manau, kad tai yra labai svarbu, bet šitoje prana, šitame pranešime reikėtų paminėti, kad vyriausybė, nors šalyje yra dar labai daug homofobijos, bet vyriausybė pati pradėjo ruošti veiksmų planą ir Tai yra pirmoji vyriausybė tojame regione, kuris surengė tarptautinį konferenciją šių metų pavasarį e, dėl um, diskriminacijos klausimų. Manau, kad e, tie poslinkiai yra geri šalyje ir reikėtų remti ir e, vyriausybę, ir gėjų lesbiečių bendruomenę, ir, ir, ir, ir, ir visus kitus suinteresuotas šalis. Bet šiaip iš, iš principo manau, kad tai yra puikus pranešimas ir galime toliau su juo dirbti. Ačiū pirmininkė. Norėčiau prisidėti prie to, kas buvo pabrėžta, kalbant, kalbėjo mano kolegos. Taip pat norėčiau trumpai pakomentuoti pono Tenoko pranešimą. Padėtis Juotkalnyjoje galėtų būti apibriešta tuo, ir tai yra teigiama, kad buvo e, rastas konsensusas visų politinių partijų, kad ES yra prioritetas. Antra e, ypatybė yra ta, kad pilietinė visuomenė labai sėkmingai buvo įtraukta į pasirengimą dėryboms. Ir paskutinis, bet taip pat labai svarbus dalykas, panašu, kad Juotkalnyje sėkmingai pradės ir užbaigs dėrybas dėl tam tikrų e, konkrečių straipsnių, kai dėrybos jų prasidės. Jiems seks dėrėsis dėl kai kurių straipsnių. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad korupcijos klausimas, kuris e, apskritai yra e, būdingas e, pietričių Europai, e, šis, ši problema e, stipriai sumažėjo, visuomenė yra susirūpinusi, dėl korupcijos ir daug konkrečių žingsnių buvo žengta kovoje su korupcija. Yra dar tam tikrų neįspręstų problemų su kaiminėmis šalimis, bet tai nėra ypatingai sudėtingi klausimai. Iš dalies jie jau lik ir sprendžiami, bet vis tik norėčiau pabrėžti, kad tie klausimai, kaip pavyzdžiui, e, sienos demarkacija ar dvišaliai santykiai yra rimti dalykai ir juos reikia atsižvelgti ir imti spręsti artimoje ateityje, kitaip bus rimtų problemų. Taip pat norėčiau paminėti, kad Juotkalnyje iš tikrųjų labai stengiasi siekti savo prioriteto, darybų su ES, bet e, savame suprantama, kad e, tas greitis veiksmų ir jų, galima sakyti, atlikimas yra susijęs su kaiminėmis šalimis ir turi vykti ir koordinacija, ir, ir, ir kontaktavimas su e, kitų regiono valstybių vyriausybė. Ačiū. Peace. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ενδιαφέρουσα η... Ačiū pirmininkė. Šis pono Tanok pranešimas yra labai įdomus. Jis daug objektyvesnis ir daug tikslesnis. Norėčiau paminėti kelias temas, kurios nebuvo paminėtos pranešime, bet mano nuomonė yra labai svarbios ypač turint galvoje šios mažos Balkanų šalies įvaizdį ir, ir, ir tą iššūkį, ku, ku, su kuriuo mes susidurėme. Tai vienas iš, viena iš svarbiausių temų yra būtent korupcija. Labai paplitusi korupcija. Man atrodo, kad nekalbame, čia nekalbame apie vien Balkanų korupciją, jeigu ją taip galima pavadinti. E, mes kalbame apie tai, kad jie parduoda savo gamtinius išteklius. Mes kalbame apie labai tėlės užsienio investicijas. Ir iš patirties galiu pasakyti, kad kad yra mm, korupcijos, tai yra, tai yra korupcija, tai yra korupcijos fenomenas, bet reikia kelti klausimą, ar tos įmonės, kurios supirko e, na, gimtinius išteklius, tos įmonės, kurios labai mm, <clears throat> stipriai bando įsitvirtinti Jotkalnyje. Kokius mokesčius moka Jotkalnyjos vyriausybei? Ką laimi ir ką gauna Jotkalnyjos vyriausybė už tai, kad tos užsienio bendrovės dirba jo šalyje? Manau, kad yra labai svarbus klausimas. Svarbu ne tik tai tai, apie ką kalbėjo. Um, kolegė žaliųjų frakcijos, būtent aplinkosaugos tema. Uh, Bet reikia kalbėti ir apie šitus klausimus. Bandoma Jotkalnyje paversti turizmo rojui, rojumi, o čia jau kyla rizika, kad atversime duris spekulacijai ir e, lengvoms ir greitoms e, pajamoms. Kitas, lab, kita labai svarbi tema, kuri irgi nepaminėta, tai nedarbas Jotkalnyjoje. Iš tų duomenų, kuriuos aš mačiau, e, nedarbas labai stipriai auga kalbama beveik apie 19 procentų nedarbo. Tai yra tikrai daug. Iš tikrųjų dabar daugai, yra daug šalių Europos Sąjungoje šio laiko tarpiu, kuriuose da, nedarbas yra dar didesnis, bet tai tikrai nėra geras ženklas, todėl reikia žiūrėti, kokios, kokia politika yra taikoma Jotkalnyjoje siekiant kovoti su nedarbu, ypač jaunimo nedarbu. Jaunimo nedarbas, aišku, yra svarbus visoms ES šalims. Ir trečia pastaba, kur irgi norėčiau, kad būtų traukta į pranešimą ir pats pateiksiu pakeitimų, tai būtent socialinių teisių ir e, viešojo turto tema. Man tai yra labai svarbu ir ne tik tai man, bet ir mano frakcijai pateiksiu e, pakeitimų taip pat ir dėl švietimo. Šiame pranešime apie tai nekalbama, bet prieimas, prie, prieiga prie švietimo šeimoms, kurios gauna didelės pajamas, yra labai sudėtingas. Tokiam šeimoms yra labai sunku, sunk, e, sunku gauti prieigą prie švietimo sistemos. Taigi, manau, kad reikėtų pabrėžti ir šitą problemą. E, reikia padaryti pažangą švietimo srityje, nes tai bus naudinga visai Jotkalnyjos tautai, todėl pateiksiu atitinkamą pakeitimą. Ačiū. Taip, pasisakiusiai sar... šešėlinių pranešėjų sąrašas jau yra baigtas, visi pasisakė. Ponas Kačin, paskui ponas Langen mano sąraše, prašau kalbėti trumpai, nes dar reikia aptarti Kinijos ir Irako klausimus, o laiko yra labai nedaug, todėl kiekvienam po minutę. Ponas Peterli. Iz skupne preteklosti, ampak iz želje po skupni evropski prihodnosti. Ačiū pirmininkė. Labai malonu konstatuoti, kad Jotkalnyje mato savo ateitį Europoje. Tačiau aš matau problemų dar demokratijos principų įgyvendinime, korupcijos, kovos korupcijos srityje, administracinių gebėjimų stiprinimas srityje. Puiku. Kačin. Jotkalnyje yra mažiausia regiono valstybė Ir e, jo, nors Jotkalnyje buvo mažiausia respublika buvusioje Jugoslavijoje, dabar ji yra viena iš pažangiausių valstybių šiame regione. Tai yra valstybė, kuri nori būti pavyzdžių visame regione Pastaraisiais metais šita valstybė atidarė dar du dėrybinius skyrius ir šiais metais bus susidaryta dėl 25-ojo skyriaus, tai yra dėl mokslo ir technologijų. Jotkalnyje norėtų integruotis į euroatlantinės struktūras ir užtikrinti daugiau stabilumo visame regione. Kosovo ir Serbijos prezidentai turi būti pakviesti dialogui, dialogui, kuris prieš poro metų buvo net neįmanomas. Taigi tuos žingsnius, tas pastangas reikia tinkamai įvertinti. Taip pat norėčiau pasidžiaugti puikiu pranešimu ir aš tikiuosi, kad jisai pranešėjas prisijungs prie mūsų, kai mes kitą kartą aptarnėsime Kalnijos klausimą. Kolega Langė. Iš tikrųjų, pranešimas atitinka komisijos pažangos ataskaitos e, nuotaikas, ataskaitos, kuri buvo paskelbta spalio mėnesį. Ir čia taip pat akcentai sudėlioti panašiai kaip ir komisijos ataskaitoje. Mes manome, kad reikėtų ir toliau e, vadovautis ES integracijos darbo tvarkė. Ypač tai svarbu po rinkimų, kurie neseniai įvyko ir mes tikimės, kad suformavus naują vyriausybę ta politika bus tęsiama. Naujoji vyriausybė turės priimti nuostatas dėl naujosios konstitucijos, apie tai yra kalbama ir e, deklaracijoje Be to, darybinėse darbo grupėse nevyriausybinės organizacijos, visuomeninės organizacijos yra labai gerai atstovaujamos. Tai reiškia, kad e, darybinis procesas yra platus. E, svarbiausia sutelkti visus administracinius e, pajėgumus ir visas ekspertų žinias. Ir uh, manyčiau, kad labai svarbu paraginti Juotkalnyje išspręsti visas problemas, kurios dar išliko santykiuose su kaiminėmis valstybėmis. Ir svarbu, kad būtų nevėluojama ir viskas padaryta iki stojimo. Bendrose dėrybose peržiūros procesas vyksta pakankamai sėkmingai, tikimės jį baigti 13 metų birželio mėnesį, bet to peržiūros e, e, ataskaita yra pateikta tarybos dėl 23 ir 24 dėrybinių skyrių ir mes tikimės, kad pirmininkaujantį valstybę artimiausių metų paragins Juotkalnyje pateikti pasirengimo planą iki kitų metų vidurio. Dėl mokslinių tyrimų pradėtos dėrybos taip pat ir mes manome, kad dėrybos ir diskusijos vyks pakankamai spardžiai. Manome, kad iki metų pabaigos galėsime užbaigti aptarinėti visus svarbiausius klausimus ir galvojame, kad gruodžio 18 dieną galėtume užbaigti šitą skyriaus, šitos skyriaus nagrinėjimą suteiksiu po to žodį kolegai Tanokui paskutiniam apibendrinimui norėčiau pasakyti, kad pakeitimus galite teikti iki gruodžio 11 dienos 12 valandos. Kolego Tanok, jums žodis. Aš labai trumpai norėčiau padėkoti kolegoms, kurie palankiai įvertino mano pranešimą. Taip pat norėčiau padėkoti sekretoriatui, kuris padėjo man renkti šį pranešimą. Jutkalnyje yra maža, maža valstybė, tačiau ji žengia teisingų kelių. Iš tiesų buvo minėta, kad Jutkalnyje vadina save ekologišką valstybę, tačiau reikėtų atsižvelgti į ekonominius tikslus ir taip pat aplinkosauginius aspektus. Ir čia yra tam tikrų problemų ir Jotkalnijos vyriausybė šioje srityje turėtų e, imtis tam tikrų veiksmų dėl e, ginčių su e, kaiminimis valstybėmis. Atrodo, kad Kroatija kitais metais dar negalės įstoti, kadangi yra neišspręstų E, pasienio klausimų, sienos e, su kitomis valstybėmis klausimų. Žinoma, ekonominis augimas labai svarbu yra šiai valstybei, taip pat mokslas ir švietimas, taip pat teisės saugos e, sistemos reforma. Kita vertus, valstybė yra labai maža ir labai svarbu, kad būtų užtikrinta visiška teismų nepriklausomybė, kaip ten bebūtų, yra dedama labai daug pastangų, mokant e, teisėjus, teisininkus. Dėl e, susitikimo su Juotkalnijos parlamentarais aš po to, kai vyksiu, vyksiu į Berliną, paieškosiu progos, kada galėčiau susitikti su Jotkalnyjas parlamentarais ir aš dėkoju už jūsų mintis ir mes linkime kuo geriausios sėkmės Jotkalnyje. Dėkojame kolegai Tanok. Galime aptarti kitą klausimą ES ir Kinijos santykius. Pranešėjas Basijanas Belderis, jisai yra atvykęs į posėdį. Norėčiau pasakyti, kad AFET pranešime nekartojami dalykai, kurie yra paminėti INTE pranešime. Dvyliktų metų gegužės 23-ąją buvo priimtas e, ankstesnis pranešimas ir todėl mes nenorėtume kartoti kai kurių dalykų, tačiau vis dėlto kai kurie kolegos pasiūlė pakitimus susijusius su prekyba kadangi mes norime išvengti prekybos klausimų šiame pranešime, e, seniūnų sueigoje buvo nuspręsta, kad mes AFET komitete nebalsuosime dėl šitų pasiūlymų. Ir norėtume atkreipti kolegų dėmesį į tai, kad dauguma sutiko, jog tokius pakeitimus reikėtų atmesti. Šiandien antrą kartą keičiamės nuomonėmis dėl šio pranešimo ir norėčiau priminti, kad e, pakeitimų pateikimo terminas buvo spalio 9.12 valanda. 333 pakeitimai buvo pateikti ir pranešėjas parengė 21 kompromisinį pasiūlymą. Dabar norėčiau suteikti žodį Belderiui. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, geachte collega's. Ačiū, pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už pateiktus 333 pakeitimus. Tai rodo kad ši tema jums yra labai svarbi. Turiminė es ir Kinijos tarpusio santykius, kalbėjausi su frakcijų šešėliniais pranešėjais ir jisai sutarėme dėl 21 kompromisinio pakeitimo, kurie yra e, susiję su e, A, G, H, I, L, N, O konstatuojamusiamis dalimis ir pastraipomis 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15 ir 18. Pane pirmininkė, norėčiau trumpai pristatyti kai kurios aspektus. Vakar vakare elektroniniu paštu gavau atitinkamą pasiūlymą ir į jį jau sureagavau dėl dešimtojo kompromiso, kadangi Aldė frakcija pateikė atitinkamą pakeitimo pasiūlymą. Jame kalbama apie vadinamąjį CCP, atsižvelgiant į tai, kad atsižvelgiant į vienos politinės partijos pripažinimą. Ir socialistų frakcija šį e, pasiūlymą jau reagavo teigiamai. Kitas pastebėjimas, atsižvelgiant į ypatingus Kinijos ir Taivano tarpusavio santykius, aš e, pateikiau pakankamai plataus masto kompromisinį pasiūlymą, o siūlymas balsuoti atskirai dėl labai opių ekonominių požiūrių, ekonominių santykių tarp Kinijos ir Japonijos, turint omenyje įvykius Pietų Kinijos jūroje, ir įtampos bei teritorinio ginčio tarp dviejų valstybių. Manyčiau, kad šį klausimą būtų galima išspręsti patvirtinus 20 kompromisinį pakeitimą, tačiau buvo pateiktas taip pat žodinis pakeitimas, kuriame kalbama apie žiniasklaidos laisvę ES ir Kinijos strateginės partnerystės kontekste apie galimybę laisvai e, skleisti informaciją Kinijoje, vadovaujantis apipusiškumo principų, laikantis panašių standartų kaip ES. Prieš kurį laiką lankiausi Šankšinė ir Pekine. Europos Sąjungos delegacija lapkričio pradžioje buvo susitikusi su užsienio šalių korespondentais, žurnalistai atkreipė dėmesį į tai, kad e, jų darbo sąlygos Kinijos liaudės Respublikoje pablogėjo, dėl to apgalėstaujame. 2008 metais Kinijos valdžios institucijos mums pažadėjo sudaryti palankesnės darbo sąlygas užsienio šalių žurnalistams tačiau šiais metais ir vėl sulaukėme skundų dėl to, kad šie pažadai nebuvo įgyvendinti ir aš šią temą norėčiau pateikti atitinkamą pakeitimą. Tikiuosi, kad jam pritarsite. Pritarsite tiek šiam žodiniu pakeitimui, tiek ir kompromisiniams pakeitimams. kiti pasiūlymai dėl pakeitimų, kurie neįtraukiami į kompromisinius pakeitimus, bus e, išsameu svarstyti ir pristatyti vėliau. Ačiū uždėmesi. Pirmininkas. Pirmasis tarp užsiregistravusių kalbėtojų yra LP frakcijos užsienis pranešėjas ponas Kasulydis. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti poną Belderį <clears throat> nes jis parengė tikrai tolygų pranešimą, kuriame tinkamai atspindimas parlamento pozicijos tiek Kinijos, tiek e, kitų pasaulio valstybių atžvilgių. Noriu jam padėkoti už bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais, kurio metu jis atsižvelgė į daugumą pastabų <clears throat> ir šešėlinių pranešėjų pasiūlymų, bei parengė 21 kompromisinį pakeitimą. Šiems pakeitimams galime pritarti. Turiu paminėti, kad tame pasiūlyme, kurį pateikė ponas Vatsonas dėl dešimtojo pakeitimo, jei neklystų, mes šiam pasiūlymui pritarėme taip pat. Antra, manau, kad ėmėmės tinkamų priemonių, kad kuo tinkamiau įvertintume žmogaus teisų padėtį ir pareikštume pakankamai tvirtą poziciją. Aš nežinau, e, kokios bus žodinio pakeitimo dėl žiniasklaidos padėties nuostatas, tačiau iš esmės neturėtume jam prieštarauti, kalbant apie tarp valstybinius prekybinius santykius, mes vėlgi užėmėme sąžiningą poziciją, pabrėždami vienos Kinijos politikos svarbą, tačiau atkreipime dėmesį ir į aplinkybę, kad į Taivaną nukreiptos Kinijos raketos tikrai nepadės e, pagerinti tarpusavio santykių ir kad Taivanas turi visas teisės tinkamai prasmingai dalyvauti tarptautiniuose forumuose dėl Kinijos ir Japonijos teritorinio ginčio, dėl salų. Mes e, laikomos, laikomis santarios pozicijos, kurio šiuo metu laikosi išvės veiksmų tarnyba ir visa ES, nepareikšdamos paramos nei vienai iš konflikto šalių. Todėl noriu pareikšti išlygą dėl naujai pasiūlytos pranešėjo pastraipos, kurie teigiamai vertinama nesena Taivano prezidento iniciatyva siekiant parengti Elgesio kodeksą Rytų Kinijos jūroje, aš ne, neprieštarauju e, pasiūlymo turiniui, tačiau pareiškiu savo išlygą dėl to, kadangi teigiamai vertinami šią aplinkybę mes prarastume savo neutralumą visų šio teritorinio konflikto subjektų atžvilgių ketvirtadienį mes turėsime apsispręsti, ar pritarsime ar nepritarsime šiai pastraipai, dėl kurio mūsų frakcija pareiškia išlygą, o šiaip pranešimas yra vertintins labai teigiamai, dirbome konstruktyviai, pasiekėme gerų rezultatų ir įvertinant šešėlį pranešėjų indėlį, pranešėjas tikrai yra, pranešimas tikrai yra parengtas gerai. Dar kartą už tai noriu padėkoti ponui Belderiu, poniai Kopui suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Diskusijos eiga parodo, kad ši tema yra labai sudėtinga, esama skirtingų pozicijų ir vertinimų komitete tą patvirtina ir pateiktų pakeitimų skaičius, akivaizdu. Ir tai išvadą galime daryti remdamėsi atinkamais tyrimais ES šalise, kad Kinija kelia nerimą Europos piliečiams, santykiai su Kinija sudėtingi. Manau, kad e, yra labai svarbu, svarstant šį pranešimą, aiškiai parodyti, kad e, Mes esame vieningi ir norime palaikyti tokius santykius su Kinija, kurie būtų grindžiami pagrindiniais principais ir svarbiausias iš jų būtų abipusiškumo principas. Siekdami išsklaidyti piliečių nerimą, mes turėtume ir opių klausimų nepamiršti, atsižvelgiant į sveitingą dabartinę ekonominę padėtį, mums tenka užduotis ginti Europos įmonių interesus. Taigi, kalbant apie esminės svarbos klausimus, mes negalime skirtingai vertinti žmogaus teisų politikos. Žmogaus teisės Europoje šiuo metu yra labai svarbios. Žodžio laisvė, žiniasklaidos laisvė, laisvė naudotis internetu, tikėjimo laisvė Tai yra svarbiausios pamatinės ES vertybės ir sėdėdami prie darybų stalo visuomet turėtume klau, kelti šios klausimus. Kalbant apie prekybinius klausimus, intelektinės nusavybės teisės, gaminių klastotės, dempingo kainos, naudojimas tam tikrų cheminių medžiagų gamybos procese. Tai yra probleminiai klausimai, dėl kurių uh, žalos patiria ES įmonės, aplinka bei ES piliečių sveikata nukenčia. Taigi mes turime siekti rimtų e, partneriškų santykių, kurie būtų grindžiami tarptautiniais standartais. Ir aš e, parašau pranešė atsižvelgiant iš šios aspektus atitinkamai performuoti savo kompromisus pakeitimus. Ponai, biuti koferį žodis. Ačiū, ponai pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Belderiui už bendradarbiavimą ir apsiriboti savo pastabose vienu kompromisiniu pakeitimu, kurį jis pats minėjo, būtent dešimtuoju kompromisiniu pakeitimu. Šiame pasiūlyme dėl kompromiso turiu pripažinti siūlomą poziciją, kurią mums labai sunku pritarti pastraipos pradžioje Europos parlamento vardu pripažįstama, kad Kinijos komunistų partija sulaukė dar didesnio populiarumo gyventojų tarpe, nepaisant to, kad šio populiarumo negalima patvirtinti demokratinių rinkimų rezultatais. Kila klausimas, iš kur Europos parlamentas tai puikiai žino jeigu nėra atitinkamų e, demokratiniais rinkimus grindžiamų įrodymų ir e, e, mes praktiškai tokį patikinimą pateikėme neturėdami demokratinių rinkimų rezultatų. Taigi, tokį pasitikėjimo sertifikatą ne Kinijos žmonės komunistų partijai išduoda, tačiau Europos parlamentas man tai kelia tam tikrą nerimą, kaip ir kita aplinkybė, kad komunistų partijos populiarumas Kinijos gyventojų tarpe gali nukentėti dėl didėjančios korupcijos, nepakankamos skaidrumo ir raudonosios aristokratijos. atsiradimo. Nežinau, ar tai yra e, tinkamas būdas e, mums tokią poziciją pareikšti, tačiau manau, kad trys minėtos priežastys yra aiškus įrodymas, kad ne visi Kinijos gyventojai patenkinti komunistų partijos viršpatavimu ir tą patvirtina taip pat atsiliepimai internete, kurių kiekvieną dieną galima rasti milijonus. Manau, kad reikėtų galbūt kitaip performuoti šios pastraipos nuostatas, kalbant apie korupciją, nepakankamą skaidrumą, kuomet dabar iš pradžių pateikiamas teigiamas įvertinimas, kurio nežinau, kurį nežinau, kaip turėtume pagrysti. Ačiū ponai Biutikoferius, teiksiu žodį ponai Tanakučiu, prašau kalbėti trumpai, nes mums liko svarstyti dar vienas klausimas. Uh, well, you, um, Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau pasveikinti poną Belderį už puikų pranešimą dėl labai svarbios strateginės temos ES ir Kinijos santykiai. Uh, Aš domėjausi labai aktyviai, kas vyksta tarp kas vyksta Kinijoje ir džiaugiuosi dėl taikos planų ir taip toliau. E, Kinija yra tikrai fenomenas ekonominė prasme, bet labai svarbu e, užmėgsti stiprų dialogą šitam ekonomikos gigantui. Bet vis tiek tai yra komunistinė diktatūra, kurioje valdo tik tai viena partija ir taip toliau. Ir, ir galų galia ten reikia mokėti net ir už švietimą, ir už pagrindinės veikatos paslaugas. Ir gana sunku suprasti, kas vyksta Kinijoje aukščiausių lygmenių. Ir įdomiai stebime, kas vyksta, įdėmiai stebime, kas vyksta Pekinė. Iš tikrųjų, Kinija e, daro pažangą, bet neaišku, kurią tiksliai pažangą, į kurią pusę daroma pažanga. Ir iš tikrųjų, tenai dar labai stipriai pažeidžiamo žmogaus teisės, e, kaip pavyzdžiui, egzekucijos ar, ar, ar privartiniai abortai, e, visiškas neger, negerbimas, klesti pagrindinių teisių ir negalima išsakyti jokios opozicijos komunistiniai partijai, nes Kinijoje yra tik tai viena, vienintelė teisės turinti partija, tai yra komunistinė partija, komunistų partija. Taigi bendradarbiavimas su Kinija yra labai svarbus ir Kinija stengiasi iš, išplėsti savo įtaką aplink savo sienas ir netgi toliau Vietname, Indonezijoje, Brunėje, Japonijoje, Pietų Korejoje ir taip toliau. Iš tikrųjų problemų yra labai daug. Bet man dar taip pat kelia nerima dėl to, kad mm, kuo toliau tuo labiau Kinija e, saugumo taryboje palaiko kitas diktatūras, tokias kaip Baltarusija, e, Šiaurės Koreja ir taip toliau, ir nepalaiko e, sankcijų prieš Bagdadą, tarkim, ir iš tikrųjų. Kinija kuo toliau, tuo labiau laikosi griežtos pozicijos ir tarptautinė prasme tai kelia didelę grėsmę, pavyzdžiui, kai, e, kai Kinė susilaikė dėl Libijos ir tikrai nesinorėtų, kad būtų pakartota tokia klaida, Taigi negalime ginčytis, iš tikrųjų kartu su Brazilija Kinė yra didžiausias prekybos partneris ir interesus savo jį plečia ir Afrikoje, ir, ir Pietų Amerikoje, ir nori e, taip pat ir, ir, ir išgauti gamtinius, gamtinius išteklius, žodžiu, su jie bendradarbiauti reikia, bet turime būti labai atsargus. Ačiū, ponia Gomes, ačiū, mes pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Šiandien norėčiau padėkoti ponui Belderiui už pranešimą už labai teigiamą nusiteikimą įtraukti ir kitų frakcijų požiūrį ir nuomonę. Taip e, pasiekėme kompromisinių pakeitimų. Norėčiau pabrėžti, kad mano frakcija turės apsvarstyti e, naują formuluotę dėl Taivano. Mums dar reikia įsigilinti Kita vertus, mes labai džiaugiamės, kad mūsų formuluotė dėl e, darbo teisų nepakankamumo buvo pritaikyta ir, ir įtraukta. Tai yra labai svarbus klausimas e, Europos Sąjungai bendrabiaujant su Kinija. Iš tikrųjų negalima bendradarbiauti ir negalima kalbo, kalbėti, pradėti kalbos, jei, nes net ir Europos įmonės, tarptautinės įmonės dirba Kinijoje, labai stipriai pažeisdamos ne tik darbo teisę, bet ir apskritai žmogaus teisę, žmog, vaikų teisę, kalinių teisės ir taip toliau. Aš asmeniškai labai pritariu tam, ką ponas Butikoferis pasakė. Manau, kad parlamento užduotis yra pamatuoti Ne parlamento užduotis yra pamatuoti, e, kaip, ar, ar Kinijos gyventojai e, palaiko komunistų partiją. Mes nesugebam, ne, negalėtumėm įvertinti, negalėtumėm pamatuoti. Taigi mano nuomonė būtų geriau iš vis ištraukti, išbraukti e, kompromisinio pakeitimo pirmąją dalį, kur apie tai kalbama aš ir savo e, frakcijoje apie tai e, pakalbėsiu ir vėliau pasidarsiu su E, ponu Belderiu. Pana Severin. Ačiū, pirmininkė. Aš nesigilinsiu smulkmenas, bet norėjau e, vieną pastabą išsakyti. Iš principo tiesiog. Paprastai, kai planuojame politiką su partneriu, kitų partnerių, pavyzdžiui, tokių svarbių kaip Kinija, reikia pirmiausia įsigilinti į savo interesus ir partnerių interesus, kodėl jie nori užmėgsti ryšį su mumis. Deja, e, manau, nors ne, nenoriu kritikuoti pona Belderį, bet paprastai mes taip darome. Mes paprastai netkreipiame dėmesio į partnerio interesus ir pradedame mokyti, ką tas partneris turėtų pakeisti savo taikomai politikoje. Mes nesugamame rasti konsensuso dėl savo interesų, todėl pabrėžiame tik tai žmogaus teisės. Mano nuomonė, žmogaus teisės yra ypatingai svarbios ir jas reikia visą laiką pabrėžti, nes čia kalbame apie mūsų vertybės, o vertybės reikia e, skatinti. Bet mes nesugebėsime skatinti savo e, vertybių, jeigu nekovosime dėl savo geopolitinių tikslų, tik tai laimėję. Geopolitiniuose tiksluose mes turėsime pakankamai svorio, kad galėtumėm užsienyje e, skleisti savo vertybės. Čia ir baigsiu. Galbūt ponas Belderis galėtų paieškoti naujų kompromisų e, šią kryptimį, nes iš tikrųjų yra pakeitimų ir aš pats esu pateikęs pakeitimų, e, bandydamas tą kryptimį nukreipti e, pranešimą, bet jeigu būtų pasistengta paieškoti kompromisų, tokia linkime tikrai pagerėtų pranešimas. Ačiū, atiduodu žodį ponui Belderiui pranešėjui. Dvi minutės. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, allereerst, eh, collega's, hebben. Dėkuoju pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegoms už palankų mano pranešimo įvertinimą, dėkoju kolegoms Kasolydis, Bitikofer už puikų bendradarbiavimą. Tenokui taip pat ir visiems kitiems, kurie padėjo man renkti šį pranešimą. Dėl dešimtojo kompromiso Aš manau, kad mums turi rūpėti šitas klausimas. Jeigu mes apskritai nereaguosime į tą darybinę poziciją, tai ten, kur kalbame apie Taivano situaciją, turėtų kažkaip vis dėlto atsispindėti priklausomai nuo frakcijų nuomonės. Žinau, aš dar pamastysiu, kaip reikėtų atsižvelgti jūsų abejonės dėl dešimtojo kompromisinio siūlymo ir dėl Taivano. Iš tikrųjų, kolegos teisingai paminėjo, kad šitas pranešimas yra labai platus, sudėtingas. Aš e, įsiklausiau į jūsų nuomonę, ponia Kopa paminėjo dalykus, kurie nebūtinai tiesiogiai susiję su mūsų aptariamomis temomis. Pavyzdžiui, e, intelektinė nuosavybė, jos apsauga mūsų manimų nepatenka į mūsų pranešimo uh, apriepti. Žinoma, tie dalykai yra įdomus ir svarbus, tačiau jie būtų naudingi plačio, platesnio politinio diskurso kontekste. O čia yra politinė nuomonė, jinai yra rengiama kiek kitokiais principais. Mums reikėtų suformuluoti konkrečią politinę nuostatą. Kaip ten bebūtų, norėčiau dar kartą padėkoti visiems už konstruktyvius pasiūlymus. Aš ir toliau palaikysiu e, ryšius su šešėliniais pranešėjams ir aš tikiuosi, kad mes iki balsam paruošime tinkamą pranešimą. Dėkojame kolegai Belder už jo įdėtą darbą, rengiant šį labai svarbų pranešimą. Ir dabar perėmė prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra ES ir Irako partnerysės ir bendradarbiavimo susitarimo. Norėčiau iš karto suteikti žodį pranešėjui Mauro. Ačiū pirmininkė. Trumpai. Norėčiau priminti, kad mes prieimė rezoliuciją papildomai prie šito sustarimo teksto. Ir mes turėtume į tai atsižvelgti, kalbėdami ir apie pakeitimus. Aš palankiai vertinu partnerystės bendrabiajimo susitarimą Manau, kad šitas sustarimas yra e, papildoma priemonė žengti Irako visuomenė demokratizacijos keliu. Ir tai padės įveikti politinius kliuvinius, kurie išlieka šioje valstybėje. Mano manimu, reikėtų padėti Irakui. 100 32 pakeitimų siūlymai, kurie buvo pateikti atsižvelgiai į vairiausius aspektus. Žinoma, yra kritikuojami įvairūs Irako vyriausybės žingsniai, tačiau reikėtų įsigilinti, kuriuose srityse mes galime padėti šiai valstybei, pavyzdžiui, žmogaus teisų apsaugos klausimais, įveikiant politinę krizę. Irakas turėtų sugebėti išbristi iš sudėtingos politinės situacijos, tačiau reikėtų pirmiausia susipažinti išsamei su partnerysis bendarbiavimo sustarimo tekstu. Aš manyčiau, kad reikėtų pirmiausia kreipti dėmesį į patį sustarimo tekstą. Šiandien nuo antros iki trečios valandos susitiks šešėliniai pranešėjai ir aptars svarbiausius klausimus, kadangi aš esu ES ir JAV delegacijoje. Kitą savaitę vyksiu į Vašingtoną, bet šios dienos susitikime aš turėsiu galimybę su šešėliais pranešėjais aptarti kompromisinius pasiūlymus. Manyčiau, mums pavyks tai padaryti, pavyks sumažinti pakeitimų siūlymų skaičių. Aš taip pat pateikiau keletą pakeitimų, siūlymų, kadangi per pastarąsias dienas atsižvelgiau į pilietinės visuomenės e, suinteresuotų šalių siūlymus, informaciją. Ir manau, kad ir kiti kolegos dar pateiks e, gerų pasiūlymų, kadangi daugam rūpi situacija Irake ir aš manau, kad mes parengsime gerą pranešimą atsižvelgdami į kokybiškus pakeitimų siūlymus. Dėkuoju kolegai Mauro. Šešėliniai pranešėjai iš frakcijų. Pane Kopa. Jau mes diskusijos metu, atrodo, iškristalizavome pagrindinę kolegos Mauro pranešimo kryptį. Iš tikrųjų labai svarbu ES ir Irakui pasirašyti tokį partnerysės ir bendradarbiavimo susitarimą. Labai svarbu teikti paramą šiai šaliai, kad joje įsitvirtintų stabilumas ir situacija taptų normali, tačiau kita vertus reikia nepamiršti, kad teroro išpoliai ir e, kitos grėsmės išlieka šioje valstybėje, todėl mes turėtume teikti solidarę pagalbą, tarptautinę pagalbą, atkreiptami dėmesį į žmogaus teises ir pagrindinės laisvės Todėl manyčiau, kad šiame sustarime reikėtų numatyti atitinkamą nuostatą, kurioje būtų reikalaujama Irakui prisijungti prie tarptautinio tribunolo. Kitaip Irakui nepavyks pasiekti ženklios sparčios pažangos. Ir jeigu tai, to nebus pasiekta, todėl reikėtų apriboti mūsų paramą. Kolega Mauro sakė, kad pateikti 132 pakeitimų siūlymai, tačiau jie buvo pateikinėjami kiek anksčiau, o dabar jau e, praėjus, pasibaigus karui reikia skatinti politinius procesus, kurie leistų tvirtinti demokratiją ir stiprinti administraciją. Taigi mes turėtume pritarti tiems pasiūlymams, kurie, kuriais siūloma didinti stabilumą valstybėje ir taip pat stiprinti kovą su tarptautiniu nusikalstamumu ir taip pat reikėtų stabdyti išpolius prieš religinės bendruomenės, taip pat reikėtų reikalauti, kad būtų atsisakyta vykdyti mirties bausmę. Europos Sąjungai rūpi įvairūs aspektai, tai yra energetinis saugumas, ekonominė raida Irake. Ir Ir aš manyčiau, kad reikėtų siekti, kad Irakas artimiausių metų taptų labai svarbia valstybė visame regione. Taigi to mes turėtume siekti. Kol kas aš nesusipažinau su pateiktais kompromisiniais pasiūlymais. Šiandien turėsiu progos e, išgirsti apie juos ir žinoma, tikiuosi tolesnio bendradarbiavimo. Dėkoju. Pane Kopa. Tanok. Norėčiau pasidžiaugti Mauro pranešimu. Iš tikrųjų, Irakas ir toliau išlieka labai aktuali tema. Aš džiaugiuosi, kad Jani Baškova buvo paskirta uh, ES delegacijos vadove. Aš tikiuosi, kad jai pavyks sustiprinti mūsų santykius. Aš anksčiau uh, kalbėjau apie tai, kad reikia remti Sirijos krikščionis. Šioje srityje dar nedaug kas nuveikta. Taigi mes turime atkreipti dėmesį, kad Sirijos krikščionys yra labiausiai persekiojama religinė mažuma ir ją reikėtų apsaugoti, apginti nuo Irako vyriausybės e, išpolių. Taip pat reikėtų ieškoti sąjungininkų Arabų lygoje, stabdyti ginklų tiekimą Sirijos režimui. Visi tie dalykai yra vienai par kitai paminimi pranešime. Aš nelabai atsimenu, ar iš tikrųjų taip yra mm, padaryta, bet aš tikiuosi, kad e, apie tai yra kalbama pranešime. Taigi aš ir toliau e, laikausiu nuomonės, kad Irakas išlieka mūsų dėmesio centre, mes turime teikti veiksmingą e, paramą, siekdami užtikrinti taiką ir stabilumą ir taip pat atkreipti į šiaurės Irako kurdų nepriklausomybės siekius apie visas tas temas ir buvo kalbama susitikimuose Bruselyje ir Londone ir kitomis progomis. Norėčiau padėkoti kolegai Mauro. Manau, kad ir toliau mes akilai stebėsime įvykius Irake ir sieksime, kad stabilumas ir demokratija palaipsniui įsigalios ir šioje šalyje. Dėkuoju. Jums už Jūsų netikėtą pačiam pasisakymą. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai Mauro, sako panė Gomeš. Noriu padėkoti už pranešimo tekstą. Susitarimas iš tikrųjų suteiks daugiau galimybių veikti ES delegacijai, tačiau kita vertus reikėtų ir mums patiems imtis daugiau iniciatyvos. Aš norėčiau pasakyti, kad būtų klaidinga išryškinti tik tai krikščionių e, bendruomenės problemą Irake. Žinoma, aš puikiai suprantu, kad tas klausimas yra aktualus ir krikščionių bendruomenių situaciją reikia atkreipti dėmesį apskritai įvairiose valstybėse, Tačiau būtų klaidinga, jeigu mes išreikštume savo susirūpina tik tai krikščionių e, bendruomenių padėtimi, tačiau yra ir kitų religinių e, bendruomenių e, sunitai, kurie taip pat kenčia nuo teroris, teroro išpolių. Todėl aš manyčiau, kad uh, reikėtų laikytis krikščioniškojo požiūrio ir tinkamai vertinti visų religinių bendruomenių padėtį. MKO labiau yra susijęs klausimas su Iranu, o ne su Iraku ir todėl uh, galbūt ir parlamente yra tokių kolegų, kurie kitaip mano. Aš tik noriu paminėti tą dalyką. Kita vertus, norėčiau pritarti kolegiai Kopa dėl pakankamai mm, griežtų reikalavimų, kuriuos turime formuluoti Irakui dėl uh, prisijungimo prie tarptautinio tribunolo. JAF ambasadoris jau artinasi prie mūsų posėdžių salės, todėl prašau kalbėti kuo trumpiau. Ačiū. Pirmą kartą pasikeičiant nuomonėmis aš e, išreiškiau mūsų frakcijos nuomonę. Manau, kad kai kurios valstybės narės stojo į karą, kuris buvo paremtas melu, nelegalų karą, prevencinį karą ir vienintelis tikslas buvo užsitikrinti naftos tiekimą. E, nebuvo ten jokių e, masinio naikinimo ginklų e, ir viskas buvo daroma nepaisant jungtinių tautų e, saugumo tarybos nuomonės mirė labai daug žmonių, taip pat ir 70 tūkstančių karių žuvo per šitą nelegalų karą. Kaip ponė Vaskova sakė per savo paskutinėme pranešime apie Iraką, ap, 99 nu, procentai Irako teritorijoje nėra nei saugumo, nei, nei, nei, nei galimės gyventi radioaktyvi aplinka ir taip toliau. Dėkoju ponui Mauro už pranešimą. Uh, Dėkoju už tai, kad ir mūsų pakeitimai buvo įtraukti, bet manome, kad vis tiek tas pranešimas yra nepakankamas. Reikėtų pasinaudoti šituo susitarimu ir atsiprašyti nuo ES, ES vardu, kad taip nusiaub, buvo nusiaupta šalis, e, to nereikėjo daryti ir iš tikrųjų tuo mes tik tai sukūrėme nesaugesnį pasaulį. Ponui Landsbergi žodis minutė. Landsbergis. Yes. Uh, thank you, uh, Mr. President. I have, uh... Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu apie devintą pastraipą. Visiškai pritariu tam, kas buvo, ką ponas Stevensonas pasiūlė. Naujasis devinto Dev, devintas straipsnis kalbėtų taip. Parlamentas džiaugiasi e, Irako vyriausybės pastangomis užtikrinti e, sąlygas ir ir džiaugiasi, kad pajėgos daro viską, kas įmanoma, kad būtų perkelti, perkeltos atitinkamas bendruomenės į Iraną. Į Kamuhurijas, kad, kad Irako problema būtų galų gale išspręsta. Taigi toksai būtų galutinis tekstas. Ačiū ponas Kukan. Ačiū ponė pirmininkė. Užtai vertinu pono Mauro darbą rengiant šį pareiš, pranešimą, e, pareiškiau savo paramą keliams pakeitimus, kuriuose kalbama apie žmogaus teisų pažeidimus ir teigiamai vertinu, kad kai kurie žmogaus teisų klausimai įtraukti į pranešimą, tačiau noriu pabrėžti, kad tose pakeitimuose, kuriems pritariu, e, nepaisant šių pakeitimų, e, kalbama apie tai, kad žmogaus teisės pažeidžiamos daug platesnių mastų, ypač apie Irano e, pabėgėlių klausimą e, Šrampo stovykloje. Remdamas turimą informaciją, e, turiuomenėje devintą punktą, padėtis šioje stovykloje yra daug sudėtingesnė, mums reikia imtis tinkamų veiksmų, ieškant šios problemos sprendimo, siekiant užtikrinti pagrindinės stovykloje gyvenančių žmonių teisės. Tai žmonės tikrai kenčia. Ačiū ponai Kukanui, dabar apibendrinimas žodis teikiamas Mario Mauro. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegoms jūs išsakytas pastabas. Atsižvelgsiu į jas jau šiandien po pietų per susitikimą su šešėliniais pranešėjais. Aš tikrai neprieštarauju pasiūlymui įtraukti pranešimą daugiau nuorodų į žmogaus teisų problemas. Tikrai teigiamai vertinu tokį pasiūlymą, e, jeigu būtų bendrai vertinamas partnerystės ir bendrabiavimo sustarimas, nes šis susitarimas e, suteiktų papildomas galimybės įveikti Irakui valstybės krizę. Pirmininkas, ačiū ponui Mauro. Balsuosime dėl šio pranešimo kitą savaitę, o dabar galime pasveikinti mūsų tarpę Junktinių Amerikos valstijų ambasadorių. so I have the privilege now and I'm very glad to welcome. Džiaugiuosi galėdamas pasveikinti užsienio komitete Europos parlamento Junktinių valstybių ambasadorių poną Kenardą, turint omenyje, kad um, baigėsi rinkimų kampanija ir buvo perinktas Junktinių valstybių prezidentas, todėl galime kalbėti apie tarpusavio santykius dabar užtikrinčiau su mūsų strateginiu partneriu rinktinėmis valstybėmis. Nedelzamas teiksiu žodį ambasadoriui Kenardui. Pradėsime nuo jūsų įžanginės kalbos ir po to bus e, klausimai kolegų ir atsakymai į juos. Ačiū už kvietimą. tikrai labai tinkamas laikas e, susitikti. Ne tik dėl to, kad prezidentas Obama buvo perrinktas, tačiau Vašingtonė šią savaitę vyksta svarbus įvykiai. Parlamento pirmininkas Šulcas lankosi Vašingtonė, susitiks su vicepirmininku Bidenu, kitais vyriausybės pareigūnais. Ir mes tikimės sėkmingos penktadienį prasidedančios transatlantinės teisėkros dialogo pradžios atsižvelgiant į tai, kad prieš kelias savaitės buvo perinktas prezidentas Obama. Mes e, turime naudodamėsi progą pabrėžti savo partnerystės svarbą ir svarstyti bendras problemas. Milijonai žmonių visame pasaulyje stebėjo JAF rinkimus. Aš pirmą kartą stebėjau JAV prezidento rinkimus, nebūdamas jungtinėse valstijose ir man buvo įdomu matyti, kaip e, kitų šalių gyventojams rūpi politiniai įvykiai mūsų šalyje. Dabar visi klausia, ką atneš antroji prezidento kadencija JAV ir žmonėms ir visam pasauliu. Prezidentas Obama pradėti pareigas e, pripažindamas, kad 21 amžiaus pasaulyje visi yra tarpusavėje susiję ir priklausomi vieni nuo kitų ir bendrabiauti tautoms yra vienintelė galimybė e, siekiant užtikrinti žmonijos ateitį ir užtikrinti saugumą. Per pirmąją kadenciją, per pastarosius ketverius metus prezidentas stengiasi gyveninti savo pažadus, atnaujinti santykius su kitomis pasaulio e, šalimis, su e, tarptautinėmis institucijomis, ypač e, jungtinėmis tautomis ir Europos Sąjunga. Tikiuosi, pripažinsite, kad per pastarosius ketverius metus daug pastangų buvo padėta siekiant sustiprinti savo santykius su visomis ES institucijomis ir ypač Europos parlamentu. Taip pat džiaugiamės galime konstatuoti, kad mūsų darbinė partnerystė su viena iš es naujų institucijų, iš es veiksmų tarnyba, vyko labai sklandžiai. Žinoma, dar daug ką reikia nuveikti, tačiau kaip ir pirmosios kadencijos pradžioje galiu Jums pranešti, kad mūsų vyriausybei tikrai buvo labai naudingas sustiprės bendrabiavimas su ES. Prezidentas Obama minėjo, kad Europa e, yra vienas iš e, svarbiausių partnerių įgyvendinant JAF e, veiksmus pasaulyje, todėl būtina koordinuoti tarpusio bendrabiavimą, jį stiprinti, dėti jam daugiau pastangų. Taigi, atsižvelgiant į nesiniai vykusius JAV prezidento rinkimus, rinkimus ir žmonės aiškiai ir ištingai parodė, kad e, nori, jog prezidentas Obama liktų Baltosios rūmus ir toliau gyvenintų savo šalies viziją. Užsienio politikos e, srityje ta vizija susijusi su bendradarbiavimu su jumis, tai yra su mūsų partnerystė su Europa. Buvo įdomu konstatuoti, kad per pirmąją Obamos administracijos kadenciją e, buvo e, nemažoje išorės e, politikos veiksmų srityje derinamos tarpusavio pozicijos. Tikiuosi, kad tas darbas bus tęsiamas ir per antrąją kadenciją. Man tenka garbė būti tarpininku stiprint tarpusavio santykius tarp JAF ir ES ir kiekvieną dieną. Tas darbas vyksta įvairiais vyriausybiniais e, lygiais, galima būtų suskirsti bendrabiavimą į keturias kategorijas. Pirmiausiai tai yra siekis stiprinti e, naujai besikūrančias demokratinės šalis ir sistemas, kovoti su terorizmu visame pasaulyje, trečia, koordinuoti mūsų paramą labiausiai pažeidžiamiams pasaulio gyventojams bei ieškoti būdų, e, kaip gerinti savo ekonominį bendradarbiavimą. Noriu trumpai pakalbėti apie e, svarbiausius klausimus šiuose keturiose sritise, kalbant apie žmonių lūkesčius e, naujai besikūrinčio demokratinėse šalise. Mums labai svarbu uh, čia bendradarbiauti, siekiant užtikrinti Šiaurės Afrikos šalių ir e, artimųjų rytų valstybių demokratinę ateitį. Pastebėjome, kad Libijoje, Sirijoje, Egipte, Tunise, kitose šalise žmonės nori demokratijos ir laisvės ir tiesime toliau pastangas, kad jos pasiektų e, šių tikslų. Pastarą savaitę teigiamai įvertinome gazos paliaubų susitarimą, kurio laukia visus pasaulius ir dabar uh, situacija šiek tiek aprimo e, įvairių valstybių diplomatinių pastangų Egipto, Izraelio, Palestinų savivaldos, jungtinių tautų, mūsų Europos sąjungininkų pastangų dėka. Valstybės sekretorė Clinton pastarą savaitę minėjo, kad uh, Dabartinis laikas regionai yra kritinės svarbos, nes jo gyventojai nusipelnė gyventi taikiai ir stabiliai, taigi buvo žengtas žingsnis tinkama linkme. Dabar mes tikimės, kad bus pasiektas susitarimas, kuriuo bus užtikrintas saugumas ir gyventojų orumas tiek e, Palestinos, tiek Izraelio gyventojų. Mes toliau dėsime pastangas, kad būtų siekiama pažangos šioje srityje, būtų užtikrinta taika gazos ruožė ir užtikrintas Izraelio gyventojų saugumas, tačiau žinoma, kad e, visos šalis turi siekti tvirtos taikos visame regione, pritarėme Palestinos e, valstybės įkūrimui, siekiant dėl to. E, dėrėtis tiesioginėse darybose, nenustatant jokių iš ankstinių sąlygų nei iš Palestinos, nei iš Izraelio pusės. Mes tačiau ir toliau priešinsimės palestiniečių pastangoms pakeisti savo statusą jungtinėse tautose, nes laikytume tai kliūtimi daryboms. Kalbant apie kitas sritis, džiaugiamės, kad Europos parlamentas skyrė Sakarovo minties laisvės premiją Irano aktyvistams. E, norime pagirti Europos parlamentą už šios e, veiksmus ir šį sprendimą, kalbant apie mūsų veiksmus Afganistane, tarptautiniai partneriai ir toliau dės pastangas, kad vyktų politinės ir ekonominės permainos šalyje, nes 2014 metai bus labai svarbus e, JAV, ES ir kitiems mūsų partijams visame pasaulyje, kad toliau teiktume paramą Afganistano saugumo pajėgoms, kad pastarosios galėtų užtikrinti savo piliečių e, saugumą ir taip pat e, sieksime, kad e, greičiau Afganistanas integruotųsi į regionės struktūras. Per pirmąją kadenciją mes glaudžiai bendradarbiavome sprendžiant Balkanų valstybių problemą su ES, valstybės sekretorė Clinton ir uh, vyriausiai galiotinė Ešton e, beveik kartu dalyvavo įvairiose sustikimuose Bosnijoje, Kosove, siekdama e, raginti e, tų valstybių lyderius vykdyti tinkamas reformas, kalbant apie mūsų pastangas su Ukrainoje, Hillary Clinton ir Keitė Ashton kartu paskelbė svarbų straipsnį žiniasklaidoje ragindamos Ukrainos rinkimus surenkti sąžiningai ir atvirai, taip pat kartu atidžiai stebime padėtį Baltarusijoje ir kartu vertiname su ES kylančias problemas Azijos regione. Vyko istorinės permainos Birmoje e, ir čia taip pat deriname savo poziciją ir vertinimus su ES oficialus pareigūnai Keitė Ashton, Hillary Clinton e, lankėsi Birmoje ir neseniai prezidentas Obama surinkė savo pirmąjį vizitą Birmoje ir per pastaros mėnesius tai šalia rankėsi komisijos pirinkas Baroso. Šiais vizitais pabrėžime bendras pastangas ir išreiškiamą paramą bendrą permainoms šioje šalyje. Kalbant apie žmogaus teisės, noriu ypatingai palankiai įvertinti buvusio parlamento nario Stavros Lambrenydės paskirimą į ES vyriausiojo galiotinio žmogaus teisų klausimais pareigas. Kai kurie iš jūsų žinote, kad aš glaudžiai bendradarbiau su Stavrosu, kuomet jis dirbo Europos parlamente ir aš esu tikras, kad jo intelektas, jo energija ir politinės žinios bus labai naudingos dirbančiose pareigose. Mes e, nekantri laukiame bendrabiavimo su juo, susitikimo Vašingtonė, siekiant pagerinti žmogaus teisų, moterų teisų LGBT bendruomenės padėtį visame pasaulyje. Kalbant apie pasaulinės grėsmės ir kovą su terorizmu, kaip visi žinote, mūsų bendroje darbo atvarkė šis klausimas yra labai svarbus toliau bendradarbiaujame ne tik kovodami su terorizmu, tačiau taip pat ir su brandalinio ginklo neplatinimu, apskritai stabilumo užtikrinimo, stengdamėsi pasiekti su Europos Sąjunga bendradarbiavome dėl keliaivių duomenų įrašo perdavimo susitarimų ir e, e, dėl e, krovinių srautų tiek keliaivių duomenų įrašų sustarimas, tiek vadinamasis SWIFT susitarimas buvo pakankamai kontroversiškai vertinamas Europos parlamente, nepaisant to, stikimės parlamento paramos. Pastaraisiais metais buvo įsteigtas pasaulinis kovos su terorizmu forumas. ES kartu su kitais pasaulio partneriais dalyvauja šiame forume, siekiant glaudžiau bendradarbiauti ir padėti valstybėms pačioms kovoti su teroristais. Palankiai vertiname ES bendradarbiavimą, bendradarbiaujant e, Tunise, kuriame buvo įsteigtas teisinės valstybės um, principų mokymo centras neseniai ES ir JAV glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje, e, siekiant, tiksliai bendradarbiavo, siekiant taikyti atitinkamas sankcijas Kadafio režimui, užšaldant jo pareigūnų turtą užsienyje, kalbant apie mūsų bendras pastangas ne tik Libijoje, tačiau taip pat ir Irane, su ES glaudžiai bendradarbiavame ir koordinuojame savo veiksmus, pritaikydami sankcijas nukreiptas prieš Irano brandolinę programą kartu su ES JAF pritaikė sankcijas, kuris uh, ėmus taikyti, Iranas grįžo prie e, darybų stalo ir e, Keitė Ashton su JAV pareigūnais glaudžiai dalyvauja kartu šiuose darybose. JAV stengiasi užkirsti e, kelią Šiaurės Korejos pastangoms susikurti masinio naikinimo ginklą. Europos Sąjunga čia taip pat padeda. Taip pat galiu paminėti, kad bendrai darėme spaudimą Sirijoje Asado režimui kovojame su terorizmo grėsmėmis kitose regionuose, kalbant apie padėtį Malyje, ypač šalies šiaurėje, turime pripažinti, kad šią problemą reikės spręsti regioniniu mastu, pasitelkus Afrikos Sąjungos vadovaujamas tarptautinės taikos palaikymo. Paėgas, siekiant sunaikinti teroristų grupuotės toje šalyje. Kalbant apie kitus bendradarbiavimo frontus, norėčiau paminėti tai, kad Jeigu pasaulyje įvyksta kokia nors humanitarnė krizė, visas, viso pasaulio akis nukrypsta į JAF ir ES pastangą šias krizės spręsti ir šiame, šios rytėje mes taip pat tęsime glaudų bendradarbiavimą. Pastaraisiais metais Nairobija buvo surinkta donorų konferencija, kurios metu buvo iš kitų donorų surinkta pusantro milijardo dolerių siekiant spręsti Afrikos skurdo ir bado problemas. Ir e, artimiausių metų Nairobija toliau bus diskutuojama apie tai, kaip padidinti mūsų bendrų programų veiksmingumą. Taip pat dedame visas pastangas, skirdami humanitarnę pagalbą Sirijai bei e, spręsdami Sirijos krizę. Daugiau nei 500 milijonų dolerių surinkame humanitarniai pagalbai Sirijos žmonėms tai sudaro 75 procentus visos humanitarnės pagalbos apimčių, kurias, e, kuri tenka, ši dalis tenka bendrai JAF ir ES. Noriu paminėti kitą bendrą užsienio politikos sritį, tai yra mūsų bendradarbiavimą ekonomikos ir reglamentavimo srityje. Visi pripažįstame, kad e, Ekonomika yra taip pat ir užsienio politikos pagrindas, bet kokioje šalyje. Dabar dedamos pastangos atsigauti nuo pačios e, sunkiausios ekonominės krizės nuo didžiosios depresijos laikų ir mes e, siekime pasinaudoti mūsų ekonominių santykių potencialus, siekdami ekonomikos gaivinimo ir naujų darbo vietų kūrimo. Labai svarbu stiprinti ekonominius santykius tarptautiniu mastu, kadangi mūsų ekonominiai santykiai e, atneša 4 trilijonų dolerių apyvartą, o tai reiškia, kad mes sukūrėme labai daug darbo vietų tarptautiniu mastu, todėl mes esame suinteresuoti naudingą ekonominę partnerystę. Šiuo tikslu mes turime gilinti, plėsti mūsų ekonominį bendradarbiavimą per pastaruosius trejus metus. Kai aš dirbu šiuose pareigose, turėjau labai daug progų kalbėti šiais klausimais, e, dalyvaudamas aukšto lygio darbo grupėse. Žinau, kad ir ateitie bus uh, Šią savaitę Vašingtonė bus kalbama šiais klausimais transatlantinio parlamentinio dialogo kontekste. Aš tikiuosi, kad ir atimiausiais mėnesiais bus pakankamai daug progų pasitarti. Dėl duomenų apsaugos PNR, TFTP susitarimais mes daug ką sureglamentavome ir atnaujiname mūsų duomenų apsaugos teisės aktus, siekdami stiprinti ekonominius santykius. Taip pat ir e, parlamente dabar yra siekiama atnaujinti nuostatas dėl ekonominių duomenų apsaugos. Žinoma, mūsų sistemos galbūt yra netapačios, bet aš manau, kad jos galėtų daryti tarpusavyje. Antroje Obamos kadencijoje, manyčiau, bus pratesti tie darbai, kurie buvo pradėti pirmos kadencijos metu. Pasaulis e, patiria labai daug sudėtingų iššūkių pastaruoju metu. Prieš keletą savaičių rinkiminės kampanijos metu Obama pasakė, kad naują kadenciją pradedu su dar desnė energija paskatintas jūsų pasirinkimo ir, žinoma, tai reiškia, kad toliau bus labiau bendradarbiaujama su ES, mūsų prezidentas, valstybės sekretorė ir aš, visa mūsų valstybės administracija puikiai supranta, kad nėra kito patikimesnio partnerio, kuris padės tinkamai išspręsti visus iššūkius Mes norėtume pasidžiaugti tuo, kad ES buvo įteikta Nobelio premija už nuopelnus, kuriuos ES, kurių pasiekė e, praeitie ir, žinoma, e, su viltimi, kad e, tie darbai bus tęsiami ir ateityje visų su žmonės labui. Dėkuoju ambasadoriui Kenardui iš tikrųjų mūsų bendradarbiavimo su Junktinėmis Amerikos valstijomis apriektis yra labai didelė ir Junktinės Amerikos valstijos yra vienas iš strateginių partnerių, kuris padeda spręsti sudėtingus tarptautinius klausimus. Kolegos pasisakinės dviem etapais. Pirmiausia, suteiksiu dvi minutės koordinatoriams. Pirmiausia, kolegoj Sala Frankai iš EPP frakcijos. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ambasadoriui Kenartui už bendradarbiavimą, už pastovų dalyvavimą skirtingose šio parlamento grupėse ir, ir, ir, ir organizmuose. Puikiai paaiškinote <clears throat> tarp, e, tarptautinės užsienio politikos svarbą e, ir, ir ES ir, ir JAV. Ir jūsų vaidmuo kaip ambasadoriaus buvo labai svarbus, stiprinant šį vaidmenį. Jūs išvardijote ir artimuosius rytus e, ir Egiptą, kuris, e, kuriam padeda JAF ir, ir kitus klausimus, kaip mūsų darbo atvargė. Kaip žinote, praeitą savaitę parlamentas priėmė rezoliuciją dėl gazos konflikto ir norėčiau panaudoti progą, pasinaudoti progą pasveikinti JAF už tai, kad prisidėjo labai stipriai prie paliaubų šiame regione. E, taigi mes kalbėjome apie Palestinos statusą jungtinės jungtinėse mm, tautose. Panašu, kad tai nebus įmanoma ir panašu, kad JAV atsijims savo palaikymą. Tikriausiai kolega Peteringas kalbės daugiau apie tai. Jeigu taip atsitiks, tada sugrius Palestinos dabartinė vyriausybė. Ką galėtumėte pasakyti e, ketvirtadienį, kai vyks generalinė asamblėje, ką jūs galėtumėte pasakyti apie savo poziciją? Dar porą dalykų. E, naujos Kinija ir Kinijos lyderystė ir poreikis kurti diplomatinius ir glaudesnius santykius, kad e, išvengtumėm mm, e, konfliktų Kinijoje. Iranas. Džiugu, kad Iranas vėl su JAV pradėjo dėrybas ir tikiuosi, kad tai taps 5 plus 1 dialogų. Ir galiausiai ES ir JAV turi tuos pačius tikslus e, taikus ir mm, demokratinis perėjimas Kuboje prie demokratijos. Mes visą laiką prašėme pasiekti susitarimą. Kaip manote, gerbiamas e, ambasadoriu, kaip manote, ar Obamos administracija uh, kai jau nurims rinkiminė audra, e, ar bus naujo administracija pozityviau, pozityviau nusiteikusi Kubos atžvilgių. Ačiū. Dabar e, socialistų frakcijos vardu, ponia Gomes, dvi minutės. E, administra... Ambasadoriau, e, sveikinus atvykus, labai džiaugiuosi, kad buvo perrinktas prezidentas Obama. Ypač man patiko jo kalba apie, apie krizę, ekonominę krizę. Iš tikrųjų, e, jūs elgėtės visiškai kitaip negu Europa, kur taupant viskas darosi tik tai blogiau. Norėčiau um, tęsti pono Salafranko mintį apie, apie e, paliaubas gazos ruožę. Sveikinu e, JAV už atliktą darbą. Ar palaikytumėte Ar manote, kad artimuosiuose rytuose Ką reikėtų daryti e, artimuosiuose tikuose, kad įsivyrautų taika, ypač turint galvoje brandolinį ginklą Irane? Ką Jūs manote apie Kiniją? apie Kinijos būriamą kariuomenę tokiu neskaidriu būdu. Taip pat sakėte, kad JAF nori kovoti su e, pasaulinėmis pavojais, kalbėjote apie Malį, bet JAF neseniai pasakė, kad pasitrauks, žada pasitraukti iš lažės bazės Atlanto viduryje. Dabar e, mes kenčiame krizę, o Kinai jau dabar aiškiai pasakė, kad nori užimti lažės bazę e, ir pakeisti JAV šioje vietoje. Kaip jūs kovosite su šitais, šitomis grėsmėmis, strateginėmis grėsmėmis šioje pasaulio vietoje? Ir galiausiai dar norėčiau užduoti klausimą. Man nepatinka dažnas JAV aiškinimas, e, kaip yra pateisinamas selektyvus žudimas. Uh, ką žada daryti e, antroji Obamos e, administracija ir ar galų galę gal supras, kad tai e, iš tikrųjų atsisuks prieš Obamos administraciją, nes tai yra neteisėta tarptautinės teisės prasme. Alde Group vardu. Pone Neits, ačiū ambasadoriu. Aš tik norėčiau visos savo frakcijos vardu pasakyti, kad labai džiaugiamės sužinoję, kad e, Amerikos žmonės nusprendė perinkti prezidentą Obamą. Tai iš tikrųjų labai protingas milijono amerikiečių sprendimas. Kaip ir kiti kolegos, aš dalyvau Charlotte, kalbant apie demokratinę konvenciją. E, man labai nepatiko, kad buvo labai mažai kalbama apie Europos Sąjungą ir netgi apie daugumą Europos Sąjungos valstybių. Aš suprantu, kad konvencija yra vidinis reikalas ir ji yra skelbiama Mm, Amerikos žmonėm demokratinis balsavimas yra viena, o bendro, viešasis žinomonė mm, yra kita, bet vis tiek buvo šiek tiek nemalonu su, tai suprasti. Kaip sakiau, labai džiaugiuosi, kad ponas Obama buvo, kad prezidentas Obama buvo perrinktas, bet uh, Labai liūdna prisiminti, kad vienintelis jos sakinys apie Europą paskutinėje kalboje buvo toksai, aš jo nepamirštu. Jisai pasakė, krizė Europoje turi būti suvaldyta, taškas, aišku, jisai teisus, bet man atrodo, kad kyla tam tikras kontrastas, nekiek nebejoju nuo širdumu. Uh, E, to, ką jūs, ambasadoriau, pasakėte. Nebejoju nuo širdumu to, ką pasakė valstybės sekretorė e, Hillary Clinton. Bet e, nesu tikra, ar amerikiečiams visą laiką aišku, ar visą laiką jiems perteikiama, kaip glaudžiai bendradarbiavo ES ir JAV. Kaip manote, gal galima kažkur pagerinti dar šitą komunikaciją? Ačiū, ponė Nits. Žaliųjų frakcijos vardu ponas Butikoferis. Uh... Ačiū pirmininkė. Ambasadoriu Kenardai norėčiau Jūs pasveikinti už per pastrosius metus nuveiktus darbus. Jūs tikrai aktyviai dirbote, kad sustiprintumėte transatlantinius ryšius. Peržiūrint, jūs peržiūrėjot ir kaip ir aptarėte e, tą nuveiktą darbą jūs minėjote prezidento Obamos požiūrį į ateities partnerystę. Turiu prisipažinti, kad per rinkiminę kampaniją apie tą viziją nebuvo labai daug kalbėta ir bent jau aš neišgirdau, todėl norėčiau ateityje tikėtis, kad bus kalbama daugiau. Galbūt ekonominė partnerystė, priekybos partnerystė ir galima FDA partnerystė galėtų sustiprinti tas ambicijas stipresnio ryšio sieki. Norėčiau trumpai paminėti keturis dalykus. Pirma, labai džiaugčiausi ir dauguma europiečių tikriausiai labai džiaugtųsi, jeigu prezidentas galėtų atgaivinti savo klimato kaitos darbo tvarkę, jos trūko per pastarosius dviejus metus. Galbūt norėtųsi e, ambicingesnės klimato kaitos diplomatijos iš JAV pusės. Šis parlamentas jau nekartą išreiškė norą paremti ir e, pakeisti Palestinos statusą Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje. Mes žinoma, dar kartą aptarsim JAV poziciją. Taip pat matėme susidomėjimą E, Azijos ir Ramio vandenino e, regionu. Čia bendradarbiausime toliau. Ir paskutinė pastaba yra kaip ir klausimas. Per pirmą kadenciją e, prezidentas Obama norėjo paspausti ir paspaudė santykių perkrovimo mygtuką su Rusija, nors paspausti lik ir pavyko, bet nebuvo konkrečių veiksmų. Ir, ir kan, Vokietijos kanclerė irgi paspaudė mygtuką iš savo pusės ir tapo griežtesnė su Rusija. Ko mes galime tikėtis iš nuosios administracijos, kalbant apie santykius su Rusija? Ačiū. Iš koordinatorių ponas Stanokas ECR. Gerbiamas ambasadoriu, aš norėčiau savo frakcijos vardu, norėčiau padėkoti, kad atvykote. Norėčiau pasakyti, kad e, JAV tarsi atsibudo supratusios, kad Europos parlamentas vaidina daug didesnį vaidmenį po Lisabonos sutarties, todėl daug kas pasikeitė ir tai turėtų būti įdomu jūsų vyriausybei. Mūsų frakcija yra pro-euroatlantinė frakcija ir mes džiaugiamės, kad Obama buvo išrinktas antrajai kadencijai ir kad valstybės sekretorė e, lieka Hillary Clinton, kuri buvo viena iš sėkmingiausiai dirbančiųjų valstybės sekretorių pastaro į dešimtmetį. Ir tikimės, kad e, naujoji administracija iš tikrųjų e, dar kartą sustiprins veiksmus siekiant e, stabilizuoti patėdį artimuosiuose rytuose ir taip pat toliau nagrinėsi Palestino valstybingumo klausimą. Aš taip pat priklausau ir draugų grupiai Tačiau kita vertus, kalbant apie uh, santykius su, su, su, apie Kiniją, su uh, rytų Kinijos provincijas, manyčiau, kad mes turime toliau bendradarbiauti, turime bendradarbiauti taip pat ir kovoje su piratavimu, terorizmu Taip pat e, JAV vaidmuo vakarų Balkane ir, Balkanuose yra labai e, svarbus, taip pat e, e vakarų Saharoje sprendžiant problemas e, e Somalija ir yra daugybė kitų sričių, kur susipina mūsų interesai, tai yra santykiai su Latino Amerika, laisvos prekybos sustarimas su Kolumbija, taip pat sankcijos prieš Iraną ir Siriją. Norėčiau paklausti, kas atsitiko kas, ko galima tikėtis. Kalbant apie fiskalinę prarąją. Dabar norėčiau suteikti galimybę ambasadoriui atsakyti į pirmuosius klausimus, į koordinatorių klausimus, o po to pasisakys dar penki kolegos ir jūs galėsite dar kartą atsakyti į jų klausimus bei išsakyti baigiamasias mintis. Dėkuoju už klausimus, dėkuoju už sveikinimo žodžius prezidento perinkimo progą. Aš norėčiau pasakyti, kad mes e, koordinuojame veiklą su parlamentu ir džiaugiamės, kad jūs taip pat atkreipėmėte dėmesį į tas problemas, kurios rūpė mums, tai yra artimuosius e, rytus. Pone Gomeš minėjo, kad jinai vyko ir vyks į šitą regioną. Taigi, kai jūs lankotės e, tuose regionuose, jūs nuveikėte didžiulį darbą, aš norėčiau padėkoti jums už tai. Žinoma, mes e, žinome, kad jūs su kai kuriomis e, Šiaurės Afrikos valstybėmis ir kitais regionais turite pastovius santykius, kokių, kokiais mes negalime pasigirti, todėl mes galime turėti iš to taip pat naudos. Aš norėčiau dabar atsakyti Jums į Jūsų klausimus. Kolega Salafranka klausė apie Kubą ir apie galimą didesnį lankstumą šios šalies atžvilgių. Aš nežinau, ar situacija iš esmės pasikeitė, kad būtų verta keisti iš esmės mūsų politiką. Mūsų manimu, kad ir dabar yra vykdomos represijos prieš į, į disidentus, menininkus ir taip toliau. Ir mes nematome didelių pokyčių mažinant e, išpolius prieš disidentus. Buvo pateikta klausimų dėl mūsų Azijos politikos ir uh, Pietų Azijos. On, uh, our... Pietų Kinijos jūros. Mūsų užsienio politika Azijos regione. kai kas gali pamanyti, kad mes tiesiog nusisukome nuo Europos, tačiau kita vertus reikėtų pripažinti, kad Europo, kad e, ir JAV, ir ES turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į Aziją. Hillary Clinton ir Ashton nekarta teigia, kad mes turėtume derinti savo politiką Azijos atžvilgiu. Kolegė Gomeš kalbėjo apie galimą karinį pavojų kylantį iš Kinijos arba karinių galių stiprinimą. ES ir taip pat laikosi ginklų embargo Kinijos E, atžvilgių, tačiau reikia pripažinti, kad Kinija yra labai dinamiškai besivystantis ekonominis regionas ir mes norėtume Kiniją turėti kaip JAV ir Europos partnerį ir partnerį, kuris galėtų padėti mums dirbti ir svarbiausiose tarptautinėse organizacijose, jungtinėse tautose. Todėl mes e, siekime tvirtos partnerysės su Kinija ir manome, kad to paties siekia ir ES. ES ir Europa ir Junktinės Amerikos valstijos. Kiek tai atsispindėjo prezidento rinkimuose? Reikėtų priminti, kad prezidento rinkimai nėra uh, skirti aptarti tarptautinę politiką. Mane šiek tiek nustebino klausimas, kodėl Europa nebuvo dažnai minima e, rinkiminės kampanijos metu. Aš gyvendamas Europoje taip pat stebėjau daug rinkimų kampanijų Europos valstybėse ir jų metu taip pat nebuvo ypatingas dėmesys skiriamas JAV. Aš manyčiau, kad kiekvienose rinkimuose yra aptariami svarbiausi vidaus klausimais. Tai yra saugumas, tai yra mokesčiai ir kiti. Kitas dalykas. Prezidentų rinkimų pagrindiniai klausimai buvo susiję su krize. Ekonominę krizę patirėte ir jūs, ir kaip jūs e, teisingai pastebėjote, eurozonos krizę rinkimų e, kampanijos metu kandidatas į prezidentus taip pat paminėjo. Budikov klausimas dėl klimato kaitos, manyčiau, labai svarbus. Rinkimų kampanijos metu pirmą kartą buvo pasakyta, kad prezidentas, iškaisis prezidentas dės visas pastangas kovojant su klimato kaita. E, Kopenhagoje po e, susitarimo e, buvo priimtas ir mūsų šalyje atitinkamas teisės aktas, kuris, kurio tikslas mažinti teršalus. Tačiau, žinoma, kongresas turi spręsti su klimato kaita susijusius klausimus. Mes e, esame numatę sumažinti taršą iki 6 procentų atitinkamais etapais ir mes tai darysime toliau. Atrodo, kolega Tanukas klausė apie tai vadinamą fiscal cliff. Fiskalinė praraja. Situacija yra pakankamai nestabili. Kongrese yra siekime spręsti šitą klausimą, kol kas mes stebime situaciją ir nenorėtume, kad ir JAV, ir Europai e, dėl to kiltų kokiu nors labai sudėtingų finansinių problemų. Ačiū ambasadoriui. Dar liko penki kolegos, prašyčiau klausti neilgiau nei po vieną minutę, nes po to dar mūsų laukia susitikimas su Makedonijos ministru, panas Milan Mon. Vieną minutę kalbės. Ačiū. Dėkoju už tai, kad kalbėjote apie tai, kaip kad santykiai su ES JAV yra labai svarbus. JAV, kaip sakė panas Lin, yra iš tikrųjų labai stipri jėga pasaulyje. Taigi ta fiskalinė konsolidacija, kokios reikšmės turės ir kokios įtakos turės pasauliui. Ir antras klausimas, jūs kalbėjote, paminėjote beveik visus žemynus, net ir apie Pietų Ameriką minėjote Kubą, bet norėčiau paklausti, antroji kadencija išrinktas ponas Obama, kaip žiūri į santykius su Latino Amerika? Ačiū ponui Milan Monus trumpą klausimą, panas Krylovas. Pane ambasadoriu, ačiū, kad atvykote. Pratesant kolegų mintis dėl tam tikrų grėsmių, noriu paklausti jūsų štai ko. Ar įmanoma, kad pats prezidentas Obama atvyktų arba į Briuselį ar Strasbūrą per savo antrąją kadenciją ir asmeniškai patvirtintų, kad Europa yra viena iš, vienas iš svarbiausių jo busimųjų programinių elementų gyvenimo planų. E, taip pat dar noriu paminėti, kad kai kurios ES valstybės, e, tiksliau piliečiai, turi prašyti vizų, siekdami atvykti į jungtinės valstijas. Mes tai vertiname kaip anachronizmą, <clears throat> nes vizų režimo panaikinimas priklauso nuo atmestų e, vizų prašymų skaičiaus, tačiau tos prašymus atmeta patys JAV konsulai, taigi galbūt galėtumėte šiek tiek daugiau apie šią situaciją papasakoti. Ponai Piotringui žodis. Aš taip pat noriu pasveikinti prezidentą Obamą e, perinkus į e, šias pareigas ir e, pašalinis ir malonus šio perinkimo poveikis yra tas, kad jūs liksite JAF ambasadoriumi. ES kelis klausimus noriu užduoti. Pirmąjį uždavėjau ponas Kirilovas, kuomet aš buvau parlamento pirmininku, pakviečiu prezidentą Obamą atvykti pasakyti kalbą Europos parlamente. Dėja, tuo metu mm, nebuvome. Negalėjome to įgyveninti, tačiau ponė Clinton <clears throat> lankėsi, nes paskutinis ją prezidentas, mm, kuris kalbėjo Strasbūrė, buvo 85 metais prezidentas Reiganas, praėjus beveik 30 metų nuo e, to vizito, galbūt būtų pats laikas atvykti JAF prezidentui į Briuselį. Džiaugiuosi, kad parlamento pirmininkas Šulcas šiandien susitinka su e, prezidentu Obama. Dėl artimųjų rytų noriu paklausti, kokia yra pozicija Hamas atžvilgių ir e, ar neižvelgėte tam tikros prieštaros teikdami, kad siekėte dviejų valstybių sprendimo, tačiau antra vertus nenorite sutikti suteikti palestiniečiams e, geresnio statuso jungtinėse tautose. Galbūt e, galėtumėte tai pakomentuoti šiek tiek. Dar kartą dėkoju Jums už padrasinančius žodžius. Ačiū ponai Petringu dabar ponė Šakė kalbės vieną minutę. Ačiū pirmininkė, ačiū ambasadoriu. Taip pat noriu sveikinti tiek jūs, tiek ja, e, vyriausybės administraciją. Tikiuosi, kad toliau dės pastangas užtikrindama skaitmeninę laisvę pasaulyje. Tai yra labai svarbi tema. Galbūt galėtumėte pakomentuoti. JAF pastangas e, siekiant užtikrinti kibernetinį saugumą, kuris, manau, yra šiuo metu kai kuris atvejais netinkamai vertinamas. Mes nekantri laukiamės būsimų susitikimų, kurie vyks šį savaitgalį ir tikiuosi, kad e, jų metu dar labiau sustiprės tarpusio bendradarbiavimas, e, sprendžiant konkurencingumo problemas, pasaulyje ir atskirų regionų tarpusio konkurencingumą. Aš manau, kad mes, nepaisant to, kad turime vieni kitus papildyti, turime išlikti nepriklausomi. Svarbu, kad JAV kongresas administracija suvoktų, kad JAV taikomos priemonės, ar tai būtų jos taikomos Irano atžvilgių, ar būtų susijusios su intelektinės nusavybės teisėmis, apriboja ES nepriklausomumą, savarankiškumą e, įvairiais klausimais ir daro neigiamą poveikį. Manau, kad e, tarpusio supratimo didinimo kiek e, pastangos būtų naudingos abiems šalims, ponė Lunačiak. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Taip pat žalių frakcijos vardu dar kartą noriu pasveikinti šiame posėdėje, pasveikinti su Obamos perinkimu. Du klausimus noriu paminėti. Vieną iš jų minėjo kaip keli kolegos, tai yra klausimas susijęs su e, kitą antradienį rengiamų balsavimų Junktinių tautų generalinėje asamblėje, <clears throat> kuomet e, ašvengti tai, kad parlamentas pastarą savaitę didelę balsų daugumą patvirtino rezoliuciją, kurioje raginama ją peržiūrėti savo poziciją dėl Palestinos e, statuso. Mes pritarime Palestinos statusui pakeitimų, kies klausimas susijęs su padėtimi Kosove. E, aš aukštai vertinu JAF vaidmenį, pavyzdžiui, nesnei surinkta moterų teisų konferencija, Madan Albright joje dalyvavo aš pati, Anemi Neits E, taip pat e, džiugu konstatuoti, kad e, ponios Clinton ir Ashton laikosi bendros pozicijos ir parlamentas turbūt buvo ta ES institucija, kuri labiausiai pritarė Kosovo nepriklausomybei, tačiau JAV Kosovo nepripažįsta, nemato jam vietos Junktinių tautų generaliniai generalinėje asamblėjoje, taigi kokiu perspektyvu išvelgtumėte busimam Kosovo kaip valstybės pripažinimui. Pirmkas, ačiū už klausimus. Dabar steiksiu galimybę ambasadoriui Kenartį atsakyti užduotus klausimus. <clears throat> Per penkias minutės ačiū. Aš pasistengsiu kalbėti trumpai. Ponas Milan Mon uždavė klausimą dėl e, tos e, fiskalinės e, prarajos galiu apibendrinamas pasakyti, kad kuomet tokie įvykiai atsitinka, tai yra labai blogai. Galite prisiminti, kad rūpiučio mėnesį prieš metus turėjome problemų dėl skolos, valstybės skolos apimčių ir e, kongresas nusprendė nukelti šios problemos sprendimą iki metų pabaigos. Jeigu kongresas nesijims atitinkamų veiksmų, tuomet reikės uh, padidinti mokesčius, e, nesumažinus išlaidų, o tai reikštų e, maždaug 500 milijardų e, <clears throat> dolerių žalą JAF ekonomikai, tai galėtų gražinti šalį į ekonomikos nuosmukio laikus, todėl politiniai lyderiai deda visas pastangas, kad išspręstų šią problemą. Pirmieji ženklai yra pakankamai optimistiškai nuteikiantis, ypač po rinkimų. Tikimasi, kad bus rastas sprendimas siekiant išvengti pačio, pačio blogiausio scenarijos tiek mums, tiek Europai. Dėl Latino Amerikos turiu prisipažinti, kad uh, daug pastangų padėjau e, siekdamas suvokti ES poziciją Latino Amerikos atžvilgių ir tikrai e, nelabai esu kompetitingas šio klausimo, tačiau jeigu norėtumėte, galėčiau perduoti šį klausimą kompetentingesniems JAF ekspertams. Ponas Kirilovas ir ponas Petringas klausė, ar per antrą kadenciją JAF prezidentas galės apsilankyti Briuselėje Strasbūrė. E. Aš e, turbūt daugiau nei bet kas šioje salėje to trokštų dėl įvairių priežasčių ir labai tikiuosi, kad e, to pasieksime, tačiau prezidento darbo atvarkė yra kokia yra. Mes negalime prisimti E, konkrečių įsipareigojimų, tačiau labai tikiuosi, kad tai įvyks ir dedu visas pastangas. Pams Krylos uždė klausimą dėl vizų režimo, suprantu jūsų e, nusivylimą, prezidentas tą taip pat supranta ir per pirmąją kadenciją jis stengiasi Lenkijos atžvilgių panaikinti vizų režimą, tačiau yra nustatyti atitinkami standartai mūsų įstatymuose, kurių būtina laikytis. Mes, kaip ir kiekviena nepriklausoma pasaulio valstybė, siekime apsaugoti savo sienas. Todėl ir <clears throat> nustatome atitinkamus vizų reikalavimus, e, šių atitinkamas pastangas siekdami palengvinti vizų režimą dėsime toliau. Dėl palestiniečių statuso Junktinių tautų generalinė asamblėje iš tiesų mums tai yra labai keblus klausimas. Todėl, kad e, patenkame konfliktinė situacija tiek su e, jungtinėmis tautomis, tiek su kai kuriomis es valstybėmis, tačiau mes manome, <clears throat> kad užtikrinti tai, kad jėgane įmanoma tik per tiesioginės darybas tarp Izraelio ir palestiniečių. Manome, kad palestiniečių valstybės pripažinimas jungtinėse tautose nepakeistų iš esmės būtinybės abiems šalims susitikti ir susitarti dėl e, taikos e, ir pripažinimas Palestinos valstybės dar turėtų ir neigiamų finansinių padarinių susijusių su Palestinos savivaldos finansavimu. Todėl manome, kad abi šalės turi spręsti ginčinius klausimus tarpusavį. Atsakydamas į klausimą dėl Serbijos ir Kosovo, to grįšiu prie e, e, Maraikės klausimo dėl skaitmeninių laisvų arba laisvų skaitmeninėje erdvėje. Mes džiaugiamės bendradarbiavimu sprendžiant įvairias sudėtingas e, problemas tarp Kosovo ir Serbijos, tačiau turiu pripažinti, kad jūs turite daugiau svertų savo rankoje, rankose, tai yra pirmiausiai narystės ES svertas. Todėl e, Serbija ir Kosovas turės išspręsti pirmiausia ginčinius klausimus tarpusavyje, tikėdamosi narystės ES <clears throat> ir transatlantinėje bendruomenėje. 90 šalių šiuo metu yra pripažinusios Kosovą, e, tačiau aš manau, kad jei Kosovas ir Serbija normalizuotų tarpusio klausimus, tai dar labiau pagreitintų Kosovo pripažinimo procesą. Galiausiai, atsakydamas į pono Šakės klausimą dėl laisvės skaitmeninėje erdvėje, glaužiai bendrabiavime tarpusavėšioje srityje, ypač turint omenyje mano aistrą informacijoms technologijoms ir tele, e, telekomunikacijoms ar ryšiams. Manau, kad telekomunikacijų e, sąjungos e, sukūrimas padėtų spręsti nemažai šių spręstinų klausimų, užtikrinti geresnį interneto valdyseną bei iš, apsaugoti žodžio laisvę interneto erdvėje, tokiu būdu toliau užtikrinant tą didžiulę e, interneto e, sėkmę bei mažinant e, vyriausybių kontrolę. Interneto erdvėje mes esame patenkinti pastarą savaitę patvirtintą parlamento rezoliuciją, tačiau norime konstatuoti, kad geriausias būdas valdyti internetą tarpusavėje kalbėtis įvairiems suinteresuotiems subjektams, pilietiniai visuomeniai, interneto inžinieriams, tai yra žmonėms, kurie nepavaldus vyriausybės kontroliai. Tai yra geriausias būdas užtikrinti interneto laisvę. Žinau, kad buvo daug užduota klausimų, į kuriuos negalėjau atsakyti, tačiau noriu jums visiems aiškiai pasakyti, jei norėtumėte susitikti su manimi ar mano komandos nariais, mes esame pasirengę atsakyti į įvairius jums rūpimus klausimus. Dar kartą dėkoju už galimybę šiandien su jumis susitikti. Dėkoju ambasadoriu už tai, kad atvykote į mūsų posėdį ir tikimės, kad toliau bendradarbiausime su jumis ir su jūsų administracija. Ačiū. colleague, in uh, association. Bendradarbiaujant su delegacija, es delegacija, buvusios Jugoslavijos iš Pūvus Makedonijos jungtinėme parlamentinėme komitete, mes e, surengėme susitikimą su ponu Nikola Paposkiu, buvusio Jugoslavijos Respublikos Makedonijos užsienio reikalų ministru dėl pastarojo meto įvykių buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje ir padėties vakarų Balkanuose. Sveikinu ministrą Papupskį atvykus. Sveikinu taip pat pona Šacimarkakis. Bendrojo parlamentinio komiteto vadovą ir, delega, ir sveikinu kitus delegacijos vadu. Norėčiau pabrėžti, kad e, AFET komitetas remia e, dėrybas dėl narystės šios šalies. Ir manome, kad višalės problemos neturėtų būti problema stojimo Europos Sąjunga, kandidatavimo Europos Sąjunga procese. E, ieškome sprendimo, tikimės, kad bus surastas sprendimas Junktinių tautų e, saugumo komitete dėl santykių su Graikija. Norėčiau priminti, kad e, šiai valstybei reikia vykdyti reformas, pavyzdžiui, efektyvų ES aktų įgyvendinimą, kurti nepriklausomą teismų sistemą, kovoti su korupcija, e, apriboti politiką politikų įtaką žiniasklaidai. Visi šitie pokyčiai labai svarbus e, kandidatavimo laikotarpiu. Taip pat e, skatiname stojimo ES klausimą laikyti prioritetu ir aktyviai dalyvauti kandidatavimo procese. Dabar duosiu žodį mm, užsienio reikalų ministrui e, Paposkiui, o paskui perduosiu žodį kolegoms. Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, man yra didelė garbė dalyvauti jūsų posėdėje ir pristatyti Makedonijos e, padėtį pastaraisiais metais ir pateikti argumentus, kodėl mes turėtum eiti į priekį, siekdami narystės Europos Sąjungoje. Visą laiką džiaugiamės bendradarbiavimu su šituo komitetu, Europos parlamentu. Labai džiaugiuosi tuo, ką jūs pasakėte e, dėl pozicijų ir požiūrių, kurie e, rodo, kiek daug buvo nuveikta šiame komitete praeitie ir kai buvo savo bendradarbiavimą. Dabar liko dvi savaitės iki Europos tarybos sutikimo, kurioje turėtų būti priimtas sprendimas dėl plėtros, labai daug mm, dokumentų, e, dėrybinių klausimų yra ant stalo ir sunkių ir lengvesnių. E, plėtra niekada nebuvo lengvas dalykas, bet tai buvo sėkmingiausia ES politikos dalis šio sprendimų e, prieimimo proceso tikslas e, bus e, kandidatavimo stojimo proceso pradžia. Penkis metus buvę kandidatais mes tikrai galime pradėti stojimo dėrybas ir tikrai atėjome prie to taško, kur tai yra būtina. Gerbiami e, parlamentarai, 2000, mm, paskutiniai metai buvo labai aktyvus e, Makedonijoje. Mes vykdėme pro, e, darbų programą, bendradarbiavome su ES institucijomis ir mm, dirbome toje srityje, kuri vadinama gera kaiminystė. Buvo patvirtinta, komisijos, kad e, Makedonija atitinka visus kriterijus plėtrai ir ketvirtą kartą buvo pasiūlyta. Pabrėžta, kad galima pradėti dėrybas dėl narystės. Tai yra labai didelis žingsnis į priekį, lyginant su ankstesniais atvejais. E, ir, ir aš norėčiau pabrėžti keletą e, pažangos žingsnių keliose srityse teisės e, sistema, 12 procentų sumažinta e, bylų ir 30 procentų. Mes turėtumėm e, padėti, kad teisinėje sistemoje nebūtų per didelės apkrovos. yra mokami, mokomi e, teisėjai ir prokurorai. Dabar gali prokurorų ir teisėjų būti tik tai atitinkama akademija baigę teisininkai ir e, yra primti atitinkami teisiniai aktai. Žodžio laisvė žiniasklaidoje mes atsižvelgiame į Europos tarybos rekomendacijas ir e, atlik, e, vykdome e, mokymus teisinėje sistemoje, ypatingai mokysime teisėjus ir bandome ne tik tai iškelti labai didelius teisinius reikalavimus, bet norime būti tikri, kad tų teisinių reikalavimų bus laikomasi. Kovojant su korupcija buvo padarytas progresas dėl e, interesų konfliktų ir buvo e, stiprinama skaidrumas kovojant su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu mažumų atstovavimas irgi yra e, gerimas taip pat smulkesnių etninių bendruomenių atstovavimas, jam yra skiriamas dėlis e, dėmesys. E, nauja administracijos teisės aktas buvo priimtas atsižvelgiant į atitinkamus pasiūlymus ir rekomendacijas dėl viešosios tarnybos ir taip e, viešąją tarybą, tarnybą priimti e, asmenys yra priimami pagal jų e, nuopelnus. Rinkimų reformą mes peržiūrėjome rinkimų sistemą ir politinių partijų finansavimą. Tai yra sudėtingas klausimas visose demokratinėse valstybėse ir mes atsižvelgėme į visas rekomendacijas, iš kuria, kurias gavome iš. O, įvairiausių institucijų ir organizacijų. E, vykdome nuolatos peržiūrą įvairiais likmenimis, sukūrėme mechanizmą, e, kad tai būtų daroma reguliariai ir reguliariai būtų pateikiamas sąrašas. Norėdami sustiprinti rinkos ekonomiką, mes e, tvarkome darbo rinką, mažiname nedarbą ir geriname verslo aplinką. Dabar mūsų tikslas yra sumažinti pasaulinės ekonominės krizės krizės įtaką. Tikriausiai patys suprantate, mes e, labai e, rūpinamės, surūpinę dėl e, krizės ES, nes mūsų 90 procentų užsienio rinkos yra būtent ES šalis, ES šalis arba kaiminės, kaiminės šalis. Tikriausiai žinote, kadangi šiais metais kovo mėnesį buvo pradėtas aukšto lygio e, e, stojimo dialogas su komisija ir tai buvo beprecedentinis dialogas su komisija ir davė gerą postumį reformoms. Trimis sesijomis vyko šis dialogas, e, komisaras Ruderis dalyvavo. Norėčiau pabrėžti, kad šis aukšto lygio dialogas yra labai gera priemonė, bet jinai negali pakeisti tikro e, užsitarnauto proceso, tai būtent dėrybų dėl stojimo. Mes ir toliau e, sunkiai dirbsime, kad e, e, atitiktume Kopenhagos kriterijus, kad įgyvendintume komisijos rekomendacijas, kurias gavome šių metų pažangos ataskaitoje. Mūsų vyriausybė priėmė veiksmų planą dėl stojimo dėrybų pradėjimo ir mes susitelkėme į kelias sritis, kurios yra mums pačios svarbiausios, kad, laikėt, kad laimėtumėm laiko ir galėtumėm geriau gyveninti stojimo reikalavimus. Dar vienas svarbus dalykas yra mūsų santykiai su kaimynais. E, e, santykiai yra labai svarbus šalies plėtrai, nes mes geografiškai esame Balkanų širdyje. Mūsų ekonominė plėtra yra taip pat susijusi su mūsų ryšiais ir tinklais. Mūsų daugia etninė e, visuomenė rodo kultūrinės ryšius su mūsų kaimynais. Mes turime dirbti ir dvi šalia prasme, ir e, kaip kaimynai, ir kitose organizacijose mes jau mm, daug nudirbome šios ir tai ir tikomės, tikimės padaryti dar daugiau. Mes tikimės, kad pagaliau bus galtinai demarkuota siena tikriausiai keistai skamba, bet Balkanuose tai yra labai svarbi ir gan e, neįprasta padėtis. Mes prisidedame prie saugumo misijų regione. Mes teikiame e, prioritetą e, pan Europos transporto koridorių statybai, taip pat bendradarbiaujame pasienio apsaugos projektuose, kalbant apie santykius su Graikija E, kalbėsiu labai tiesiai šviesiai, mes norime bendradarbiauti su, e, su santykius su Grikija spręsti su ES e, pagalba. Mes bandome sukurti pasitikėjimo klimatą. Mes, mes džiaugiamės Graikijos pasiūlytų memorandumų dėl dėrybų. Mes ir toliau dalyvaujame jungtinių tautų dėrybose ir tikimės, kad kuo greičiau bus surastas sprendimas gerbent ir demokratinius principus, ir e, tarptautinę teisę, ir principus, kurie išdėstyti jungtinių tautų dokumentuose. E, yra ir tarptautinio e, būdžimo teismo sprendimas, e, kurio turime laikytis. Taigi maždaug tokias, m, tokias yra pagrindas, kurio dirbame ir norime, kad būtų gerbama įstatymo viršenybė ir žmogaus teisės. Bulgarija. Suprantame, kad yra svarbių bendrai rūpimų klausimų. Istoriją reikėtų palikti e, istorikams. Mes jau tikrai turime puikią teisinę bazę, e, tobulinti savo bendradarbiavimą, Mes visada pasirengę kartu dirbti ir norime nusiųsti šitą žinę ir bulgarams, savo draugams bulgarams, ir e, visiems, kurie Europos kontekste e, remia plėtros idėją. E, žiniasklaida taip pat svarbu vaidmenį vaidina šioje srityje sprendimas pradėti kandidatu, e, e, dėrybas dėl stojimo su Makedonija bus pirmas svarbus sprendimas Bulgarijai jau esant ES nare. Taip pat norėčiau pabrėžti kiek e, Makedonija padarė e, kovo, e, dirbant region, šiame regione, bendradarbiaudama su Europos Sąjunga, jos bendradarbiavimo iniciatyvomis mes vykdome Europos Sąjungos darbo tvarkę ir stengiamės tuos, kurie dar labai nutolę nuo ES, priartinti prie ES ir dirbti savo regione tai tikrai bus svarbus faktorius prisidendantis prie regiono stabilumo ir gerovės. Ir tikiu, kad saugi ir klestinti Europa yra pagrindinė sąlyga saugiems ir klestintiems Balkanams. Ir tai yra mūsų bendras tikslas su visais draugais Europoje. Norėčiau taip pat pabrėžti, kad narystė ES yra stiprus ir vienijantis faktorius. Nemanau, kad Makedonija yra kažkokia išskirtinė šios, šio klausimu, bet visos kandidatės ir galimos kandidatės šalis yra svarbios, bet esu tikras, kad pradėjus stojimo dėrybas, starybos dėrybos turės labai gerų pasiekmių, sustiprins mūsų bendradarbiavimą, dar labiau paskatins reformas ir turės ypatingai svarbu sanglaudos faktorių ne tik tai Makedonijoje, bet visame regione. Toliau stiprins ES integracijos e, pagreitį Balkanuose ir bus vykdoma toliau ES plėtros politika. Esu įsitikinęs, kad bus sukurtas tinkamas e, klimatas e, dvišaliams dėryboms su Graikija, kad išspręstumėm pavadinimo klausimą, bendradarbiavant taip pat ir su jungtinėmis tautomis. Kartais E, matome, kad priimami sprendimai dėl krizės valdymo, bet dabar pats laikas kalbėti ir apie strateginius, strateginius klausimus ir imtis e, plėtros klausimų. Galima e, pasakyti vieną dalyką, žiūrint į ankstesnę plėtrą. Kai sukūriama tinkama aplinka, sukūriamos ir galimybės rasti sprendimą dvišaliams e, konfliktams. Plėtros, iš plėtros istorijos matome, kad e, prasidėjus dėryboms paprastai e, kyla ta naudinga energija, naudinga paskata e, spręsti dvišalius skirtumus. Taigi tie dvi šaliai klausimai turėtų būti spręsti paraleliai ir šie procesai turėtų vienas kitą skatinti. Makedonija ypatingai labiausiai nori išspręsti klausimą dėl pavadinimo. E, šitas klausimas iš tikrųjų labai daug mums kliūdė integracijos procese. Ir mes tikrai norėtume visiem, visam regionui nusiųsti žinę, kad e, mes tikrai patys nekaišome pagalių į ratus. Mes patys pabrėžiame e, tuos klausimus, kurie yra svarbiausi regiono e, geroviai ir mūsų pačių ateičiai. Makedonija neturi kieto kelio, tik tai eiti į Europos Sąjungą ir per paskutinius dešimt metų mes einame tuo keliu. šitas kelias yra labiausiai palaikomas e, mūsų valstybėje. Daugiau nei 90 procentų gyventojų nori stoti į ES, tai reiškia praktiškai vienbalsiai. Šiais metais Europos komisija dar kartą pa, pabrėžė visoms valstybėms narėms, kad reikėtų pradėti e, dėrybas dėl stojimo ir to tikrai labai trokšta Makedonijos piliečiai. Daug kas sako, kad dabar nėra tinkamas metas plėtrai. Aš vis girdžiu ir girdžiu tokį argumentą. Mes suprantame, e, kaip Europa kenčia e, dėl sunkumų, dėl ekonominės krizės. Mes iš tikrųjų esame bendrosios rinkos dalis ir mes jaučiame ir politinę, ir ekonominę, e, ekonominės pasiekmes. Bet geriausia investicija tokiais sunkiais laikais yra tęsti ES, ES plėtrą įtraukti ir Makedoniją, ir kitas Balkanų valstybės. Ir manau, kad reikia priimti tuos sprendimus, kurie buvo, būtų logiški, mm, kaip testini mm, sprendimai. Tai yra labai naudinga Europos e, stabilumui ir geroviai. Ir skirta Nobelio premija skatina ES toliau eiti tuo pačiu keliu, ES plėtros keliu, ES perspektyvos įgyvenimas Balkanuose yra labai svarbus ES patikimumui ir vietoje, ir pasaulio mastu daug kas sako, kad jeigu ES negali tinkamai vykti, e, dirbti savo aplinkoje, rizikuoja, kad ir pasauliniu mastu turės blogą vardą. Mes Balkanuose tikrai turime vykdyti reformas, nėra kito kelio, bet aš esu įsitikinęs, kad ES irgi turi būti atviresnė e, narystės prasme. Keliuose ankstesniuose cikluose tai jau matėme, kad ES yra atviresnė, turime pozityvių rezultatų. Žinoma, ES nariai iš Balkanų turi didžiausią vaidmenį ir manau, kad jie yra svarbiausias svar, e, svertas atvesti Balkanus arčiau ES ir jie bus tie, kurie daugiausiai laimės ir trumpuoju ir ilgoju e, laiku, laikotarpiu. E, Graikija yra seniausia valstybė narės mūsų regione ir pritardama e, stojimo dėryboms e, padarys labai svarbų e, žingsnį. Ir Atsakomybė yra kaina už dovaną. Mes esame įsipareigoja dirbti toliau, spartinti šį ardinimosi procesą ir mes tikimės, kad artimiausių metų mes galėsime konstatuoti, kad prieimėme tinkamiausią sprendimą. Žinoma, mes suprantame savo atsakomybę, savo atsakomybę ir dėl bendros ateities. ES vienimosi procesas yra naudingas ir buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiams ir ES piliečiams. Esu pasirengęs atsakyti jų klausimų, jūsų klausimus. Tikuoju ministrui Poposki, Šatsimakakis, delegacijos vadovas kalbos dabar, kalbės dabar. Aš taip pat norėčiau, kaip mišos delegacijos pirmininko pavaduotojas norėčiau padėkoti ministrui, taip pat ir äh, Lepavcovui. Labai profesionaliai pademonstravote, kaip jūs krizės äh, laikais galite äh, išsilaikyti, atsilaikyti. Ir iš tiesų malonu girdėti, kad 90 procentų piliečių ir toliau laikosi ES narystės tikslo. Reikėtų pasakyti, kad daugelį ES valstybių tai nevisiškai suprantama. Tai, kas atsispindi mūsų ataskaitose, kas atsispindi mūsų diskusijose, neseniai teko uh, kalbėti su komisijos atstovais. E, teigiama, kad mes visuomet esame priimami labai nuoširdžiai, atvirai, kad ir jūs sakėte, kad stojimo dialogas neatstoja stojimo darybų. Tačiau, kaip ten bebūtų, vis dėlto šitas dialogas užtikrina tam tikrą dinamiką skatina ir ES, ir jūsų valstybė daryti tam tikrus žingsnius. Ir aš taip pat norėčiau paminėti ponios vicepirmininkės Aryvi pastangas šiame kontekste. Iš tikrųjų mes atsižvelgėme į pažangą teisinės valstybės e, stiprinimo kūrį srityje, Tačiau administracinės reformos, teismų reformos srityje dar reikia daug ką nuveikti. Teismų reformai gyvenant reikia dėti dar daug pastangų. Prieš e, vienerius metus buvo susidariusi sudėtinga situacija, užtikrinant žiniasklaidos laisvę, vyko daugybė susitikimų E, pokalbių ir e, malonu konstatuoti, kad po tų susitikimų su žiniasklaidos atstovais, vyriausybės atstovais buvo pasiekta pažangos ir žiniasklaidos laisvės užtikrinimo srityje. Verstehen sich die Volksgruppen miteinander. Ähm, es... Ohrid, e, susitarimo atžvilgių reikėtų pasakyti, kad prieš keletą metų buvo tokių situacijų, kurias reikėtų tinkamai įvertinti ir kurių nereikėtų pamiršti, kadangi buvo susidūrimų, susidūrimų tarp etninių grupuočių, e, buvo smurto elementų, sužeistų asmenų, taip pat buvo deginamos vėliavos pastarosiomis savaitėmis ir todėl reikėtų grįžti prie šito susitarimo ir jo nuostatų įgyvendinimo. Norėčiau išsakyti dvi pastabas dėl kaiminystės santykių. Žinoma, tie neišspręsti santykiai su kaiminėmis valstybėmis kelia mums nerimo. Jūsų ministras ir Atenų ministerijos atstovas užmesgė dialogą ir dabar reikia pasinaudoti tą progą ir siekti, kad tas konfliktas būtų eliminuotas. Dėl kaiminystės e, santykių su Bulgarija. Mūsų delegacijoje ir šiame komitete mums kelia abejonių tai, kad santykiai su Bulgarija nėra E, palankus, todėl mūsų manimų reikėtų ir šioje srityje skatinti dialogą, gilinti dialogą su Bulgarija, o ne jį silpninti. Norėčiau padėkoti pranešėjui Richard Hauer, su kuriuo mes visada puikiai bendradarbiaujame, jisai daug keliauja, jisai pritarė stojimo procesui ir mūsų delegacija mato jame labai gerą bendradarbiavimo partnerį. Dėkuoju. Kolegi, are... kolegos, turime mažiau nei 25 minutės klausimams ir atsakymams. Todėl prašau visų kalbėti kuo trumpiau. Pirmasis e, mūsų sąraše yra ponas Salafrank. Ačiū, pirmininkė. E, sveiki atvykę, gerbas ministrė. Mes pasižymėjome viską, visą pažangą jūsų šalies, e, tose sritise, kuriuose labiausiai reikėjo e, reformos, tai administracijoje, teismų sistemoje, kaip jūs pats sakėte. Jūs žinote parlamento poziciją, mes puikiai e, žinome Europos komisijos ataskaitas. Manau, labai svarbu pabrėžti, tai, bet visiškai neseniai mes kalbėjome ir su JAF ambasadoriumi apie ekonominę krizę visame pasaulyje, apie gazos ruožos, ruožo problemą, apie arabų pasaulį, apie Egipto padėtį, apie e, Irano brandolinio ginklo problemą. Klausimas, bet kartu ir konstatuoju faktą, kaip gali būti, kad mūsų žemybė žemynę turėdami tokią svarbą iššūkį pradėti dėrybą su jūsų šalimi, mes 21-ame amžiuje negalime susitarti dėl pavadinimo. Jūs sakėte, kad e, su geriausiais norais e, deratės. Manau, kad kai yra dialogas, visą laiką galima rasti sprendimą. Svarbiausia yra gera valia. Ir esu tikras, kad Graikija kaip ES valstybė yra puikiai nu, geriausiai nusiteikusi dėrėtis ir turėtumėm numatyti tikslę datą, kada bus išspręstas šitas konfliktas, kuris jau senai labai stipriai užsitęsė. Tai yra visų interesas, visų mūsų interesas, ES saugumo interesas, kaip ir jūs pasakėte, ir Graikijos interesas kaip ES valstybės narės. Taigi toksai mano pamastymas, norėjau jo pasidalinti, nes manau, kad visi kartu turėtumėm sugebėti sugebėti spręsti šitą konfliktą, kuris jau tęsiasi per daug ilgai. Ačiū. Uh, Mr. Howitt, please, you have the floor. Pane Hautis, teikimas žodis. Mm, ačiū. Visuomet džiugu sustikti su ponu Paposkiu, mūsų komitete mes reguliariai matomės. Kaip minėjo ponas Atsimarkakis, jo, pono Grijevskio ir kitų politinių partijų atstovais. Aš lankydamasis Makedonijoje sustinku nuolat, turėdamas omenyje, kad e, laiko turime nedaug pirmininkė, noriu tik, kad būtų įtraukta į posėdžio protokolą mano parama Makedonijos narystai ir kad <clears throat> būtų nustatyta vadovo tarybos narystės darybų pradžia. Šiais metais Komisijos narys Fiulė bandė pateikti įvairius pasiūlymus dėl šalies pavadinimo, klausimo sprendimo. Dar prieš prasidedant narystės daryboms aš asmeniškai šias pastangas palaikau ir aš tikiuosi, kad abi šalis apsvarstys pateiktus pasiūlymus ir taip pat jiems pritars, kadangi įdėmiai klausiausi užsienio reikalų ministro Poposki kalbos, kuomet jis labai energingai pareiškė paramą tolesniam ES plėtros procesui. Mes tuo esame galbūt net suinteresuoti labiau nei jūs. Ir noriu pabrėžti, kad būtent nenarystį siekiančios šalis turėtų atkreipti klausimą. E, dėmesį šio klausimo svarbą, tačiau mes patys turėtume tą daryti. Ir e, atsižvelgiant į tai, kad e, pažangos ataskaita Europos parlamento pranešime yra pareiškiamas rimtas abejonės dėl Makedonijos narystės, jeigu nebus išspręsti tos dvišalės problemos ir ginčiai. Aš manau, kad mm, galbūt tokių griežtų formuluočių pasirinkti nereikėjo. Aukšto lygio stojimo e, dialogas, e, kuris šiuo metu prasidėjo, įnešė tam tikrą proveržį narystės procesui, turėtume šį procesą dabar skatinti bei spartinti galbūt padėtis e, šiuo metu e, yra kitokia nei buvo prieš keliarius metus ir e, todėl manau, kad gruodžio 10 dieną atsižvelgiant į tai bus galima priimti kitus tinkamus sprendimus. Noriu paklausti pana Paposko, kuomet Karlas Biltas lankėsi Skopijoje, jis minėjo daug dalykų, kuriuos neseniai paminėjo taip pat ir ponas Salafranka, e, kalbėjo apie priežastis, dėl kurių vakarų Balkanuose vis dar daug esama konfliktų, smurto ir e, tuos smurto protrukius reikėtų tikrai pažaboti, todėl prieš pradėt narystės darybos pritariu Karlo Bilto nuomonį ir paklausti, kaip buvo reaguota į tą Karlo Bilto pareiškimą. Galiausiai susitikdamas su premjeru Grijevskiu noriu pacituoti jo įsipareigojimą gerinti santykius su Bulgarija ir Graikija. Tačiau Bruselėje girdžiu ir ciniškų šių įsipareigojimų vertinimų, nes e, teigiama, kad Skopija prisims įsipareigojimus atitinkamus tik tai iki tos dienos, kuomet, kuomet prasidės narystės darybos, o po to viskas grįž į savo vietas. Taigi aš norėčiau, kad būtų oficialiai patvirtinti ir įtraukti po šio protokolą e, tie busimi Makedonijos susipareigojimai. Pone Kopa, aš noriu pasveikinti ministrą Paposkį mūsų tarpę, malonu visuomet susitikti šiame komitete pasikeisti nuomonėmis. Mano klausimas susijęs su Graikijos pasiūlymu, kurį minėjote dėl tarpusio supratimo memorandumo pasirašymo. Noriu teigiamai įvertinti jūsų laišką, kuriame pabrėžima būtinybė stiprinti e, kaimynystės santykius, e, tarpusio pasitikėjimą ir bendradarbiavimą su Graikija, tačiau nelabai aišku iš to atsakymo, ar jūs pritarėte Graikijos pasiūlymui, jeigu taip, kuomet, kada turėtų prasidėti atitinkamos darybos jūsų vertinimu, jeigu ne, kuomet ne. Tuomet noriu paklausti, kodėl nepritarėte Graikijos pasiūlymui, ar nemanote, kad memorandumo tarp Skopės ir Atenų pasirašymas neprisidėtų prie teigiamos aplinkos kūrimo, siekiant spręsti šalies pavadinimo klausimą e, Taip pat nepamirštant rinktinių tautų specialaus atstovo Matthew Nimitz pastangų. Ponai Kirilovai žodis. Du klausimus noriu užduoti ir jas bandysiu susijęti tam, su tam tikrais savo pastebėjimais. <clears throat> Neseniai buvau susitikęs su buvusiu jūsų kolega užsienio reikalų ministru ir priminiau jam apie tai, kad prieš maždaug penkerius metus šiame komitete uždaviau klausimą apie mm, tą netoleranciją Makedonijos piliečiams, kurie turi taip pat ir Bulgarijos e, antrąją pilietybę. Tuo tarpu kitų uh, piliečių turinčių dvigubą pilietybę Serbijos, Vokietijos e, atžvilgių tos netolerancijos nepastebima. Jis atsakė visuomenį klausimą, ne, kad tai yra e, praeities e, palikimas, tačiau kaip būtų galima paaiškinti, kad kai kurie asmenys turintys dvigubą pilietybę, taip pat ir Bulgarijos, yra persekiojami iš tiesiog teisėsaugos institucijų, teisėtvarkos. Prieš kurį laiką e, buvo atitinkama konferencija surinkta, kurioje dalyvavo vienas e, Makedonijos e, pilietis, garsus poetas rašęs bulgariškai. Tuo tarpu Makedonijoje tai buvo įvertinta kaip provokacija Makedonijos atžvilgių ir apskaitai tas asmo buvo paskelbtas bulgaru. Tai neprisėda prie tarpusio dialogo skatinimo. Ponai Kovačiau žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė ministrė, mūsų komitetą. Aš norėčiau kalbėti tik apie gerus kaiminystės santykius su Bulgarija. Bulgarija visuomet reiškia paramą Makedonijai, Makedonijos tautai, besiekiančiai e, integruotis į Europos sąjungą. Manau, kad reikėtų istorinių požiūrį vertinti kilančias problemas iki 44 metų. Makedonija ir Bulgarija buvo du sinonimiški pavadinimai, po to tik komunistų internacionalas pamėgino atskirti abi tautas vieną nuo kitos ir jiems, jam tai pavyko. Aš tikiuosi, kad šiuo metu Skopijoje e, vyraujanti netoleravimo ir diskriminavimo politika bus baigta. Jūs kalbate apie tai, kad nieko nežinote arba esate negirdėjęs apie bulgarų diskriminavimą Makedonijoje. Aš raginu jūs susitikti su tais žmonėmis, nes jie baiminasi e, oficialiai pareikšti, kad jų protėviai buvo bulgarai, e, e, jie gėdėjosi arba baiminasi savo bulgariškų pavardžių. Pavyzdžiui, Miroslavas Redzinskis buvo nuteistas vien tik dėl to, nu, kad pareiškia, jog jis yra make, e, bulgarų kilmės Makedonijos pilietis. Mes išvelgėme labai daug par, panašumų tarp Tito komunistinio režimo vykdomos politikos ir dabar, dabartinės Makedonijos valdžios politikos e, ir dėl to apgalestaujama. Bulgarija nekaišios e, Makedonijai pagalių į ratus. Uh, jai siekiant narystės Europos Sąjungoje. Steigėte, kad e, dėl istorijos e, sprendimus priimti turėtų istorikai, tačiau iš tiesų taip nesielgite. Jūs naudojatės istoriją, siekdami formuoti nacionalinę tapatybę ir e, provokuojančiai elgėtės Bulgarijos atžvilgių. Pabaigai na, pasakyti, kad atstovas spaudai užsienio reikalų ministerija neseniai labai neigiamai įvertino arba atsiliepė apie kai kurias Makedonijos kaiminės esanč, priklausančias Europos Sąjungoje. Ar pritarėte šią savo atstovo poziciją ir ką manote apie tai, kad reikėtų pasirašyti susitarimą e, pagal 99 metų deklaraciją. Dabar e, ministrui Paposkai steiksime, e, tiksliau dar steiksime galimybę keliams kolegams užduoti klausimus, po to jos ministras atsakys. Mister, Mrs. Fajon. Pone Fajon, pirmoji klausimas. No. Ačiū, pana pirmininkė, dėkoju panai Papoškai už jo įžangą, nesigilinsiu į smulkmenas, siekdama negaišti laiko. Tikiuosi, kad laikystas duotų pažadų Bulgarijos atžvilgių ir Kitais metais bus galima taip pat išspręsti ir pavadinimo ginčių su Graikija, kolegos minėjo korupcijos problemas. Tačiau aš noriu pakalbėti apie kitus dalykus prieglapščio prašytojus iš Makedonijos. Mano klausimas yra toks. Kokiu veiksmu įmasi jūsų vyriausybė, kad apribotų, sumažintų tą naujų prieglapščio prašytojų bangą iš Makedonijos? Kaip žinote, ES šiuo metu e, baigė priimti sprendimus dėl laikino e, prieglopščio suteikimo e, režimo tvarkos iššaldymo. Serbijos, Makedonijos, Bosnijos ir Hercegovinos piliečių atžvilgių. Mano vertinimu, ne vien mažumų atstovai prašo politinio prieglopščio, tačiau taip pat ir jaunimo atstovai, kurie tikisi užsienyje rasti darbo. Taigi, kokiu veiksmu ketinate imtis tų kelionių agentūrų, turizmo agentūrų atžvilgių, kurios e, parduodamos e, turistinius bilietus padeda jūsų šalies piliečiams patekti į vakarus. E, kaip reikėtų apriboti tą naujų emigrantų bangą iš jūsų regiono, turint omenyje, kad e, kai kurios šalis vis dar nepriklauso bendrai prieglopščio suteikimo sistemai, <clears throat> pavyzdžiui, Švedija arba Vokietija, kurios galbūt galėtų prisijungti prie šios e, sistemos ir taip pagelbėtų spręsti problemą. this meeting. First of all, let me state that on behalf mm, Savo frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad mes jau senai pasisakome už tai, kad Makedonija pradėtų darybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Mes labai gailėjomės, kad e, iš Graikijos pusės e, šitas sprendimas yra blokuojamas ir nuoširdžiai tikiuosi, kad ir Bulgarija nepradės priešintis tokiam sprendimui, nes, kaip ir jūs sakėte, dvišalės problemos kai valstybės narės nenori, kad kitos pradėtų tarybas, tai nėra ES dvasia. Norėčiau pakalbėti apie du dalykus. Pirmas. Jau buvo kalbama, kad po dešimt, praeis dešimt metų nuo pradės susitikimo, susitarimo jūsų šalyje santykiai nėra mm, pakankamai geri, reikia daugiau padaryti pažangos, jums reikia sukurti sąlygas geresniams santykiams. Puikiai žinome, kad net ir vaikai yra taip auklėjami. Ar galėtumėt mums papasakoti šiek tiek daugiau, kas, kaip dirbama darželiuose, mokyklose, pradinėse mokyklose ir vyriausybės lygmenių, ir vietinių lygmenių tam, kad E, mokyklos būtų daugia etninės, kad švietimas būtų daugia etninis, kaip rašomos istorijos knygos, vadovėliai. Jeigu norite sukurti makedonų identitetą e, jūsų šalyje su visomis etninėmis grupėmis, tai yra svarbus darbas, kurį reikia nu, nuveikti. Ir antras klausimas - lesbiečiatės, gėjai ir transeksualai. Deja, makedonai. E, diskriminacinį, e, priėmė diskriminacinį e, įstatymą. E, norėčiau paklausti, ką jūsų vyriausybė daro, kad būtų kovojama prieš homofobiją. Pra, pavyzdžiui, kaip Juotkalnyje pradėjo kovoti prieš homofobiją. Manau, kad labai svarbu, kad jūsų piliečiai galėtų gyventi be baimių. Ačiū. Ponas Krizogelius. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Trys klausimai. E, pilietinės visuomenės vaidumo yra labai svarbus. Jis labai prisidėtų e, stiprinant demokratiją ir e, dirbant su skirtingomis bendruomenėmis. Ar kaip nors stiprinate pilietinę visuomenę, kuri yra labai silpni. Silpna. E, aplinkosaugos tema yra labai svarbi visiems mums, bet nėra įtraukta šita tema į dėrybas dėl e, narystės. Norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų e, aplinkosaugos strategija, kalbant apie stojimą Europos Sąjungą, jeigu ją turite. Ir trečias klausimas. Graikija iš tiesų praeitie padarė daug klaidų. Iešk kodą, ieškant e, pavadinimo. Ar dabar turite konkretų kalendorių, jūs su graikais, graikai sako, kad norėtų, jog būtų paliktas koks nors sudėtinis pavadinimas, bet man atrodo, kad dabar jau visuomenės yra tikrai daug brandesnės. Ar yra numatytos datos, kada bus sprendžiamas šitas klausimas? Pone Necki. Благодаря ви. Ще бъда много кратка. Като бив външен министр на България по времето, на който беше под... Дякую, колебе, трумпей. būdama Bulgarijos. Žirau v ličnu kačestvu, kad ministr na... Būdama Bulgarijos užsienio reikalų ministra, prieš dešimt metų aš e, pasirašiau susitarimą. Ir dabar norėčiau paklausti kolegos Popovski, ar jisai įsipareigoja pats stiprinti ryšių su Bulgarija, kad Makedonijos e, piliečiai turėtų teisę turėti ir antrą Bulgarijos pilietybę. Jeigu tas klausimas būtų išspręstas, tai ES valstybės narės nekeltų jūsų narystiai didesnių reikalavimų svarbu laikytis bendrų ES vertybių, kadangi jos mums yra labai brangios. Toksai santykių normalizavimas būtų tikrai naudingas visiems. Taigi, keletas minučių atskiri klausimus. Aš sugrupuosiu klausimus, atsakysiu į juos e, glaustai. Well, um, currency... Dabartinė situacija ir nauda. Tuo atveju, jeigu mes pradėsime dėrybas dėl stojimo. Ir tada, žinoma, aplinkosaugos atitinkamų kriterijų klausimai būtų sprendžiami visai kitaip. Nes jie būtų e, susiję su tuo, kad mm, dėrybos, dėrybų diskusijas leistų mums atsižvelgti į visus tos klausimus tinkamai. Tai, kad vyksta e, darybų procesas, kad yra aptariami atskiri darybiniai skyriai, reiškia, kad mes geriau atsižvelgtume į visus formuojamus reikalavimus ir kriterijus. Dėl aplinkosaugos Dabar mes vadovaujamės stabilizavimo ir asociacijos susitarimu, kuris buvo pasirašytas prieš 12 metų. Yra sukurti atskiri pakomičiai, kurie kūruoja atskirus e, akiris ir tas, e, pavyzdžiui, e, teisinės valstybės principus, viešai administravimą ir taip toliau. Kai yra e, suteiktas valstybės kandidatės statusas, bet iš tikrųjų nepradėtos dėrybos, iš esmės nėra galimybės pristatyti savo e, pozicijų ir reikalauti ko nors iš tų pakomitečių. Taigi reikia aiškiai suformuoti atsakomybę. Kita vertus, Europos Sąjunga e, dabar įveikdama ekonominė krizė tiesiog suformulavo atitinkamus uždavinius ir laikydamasi tų uždavinių tiesiog baigė įveikti krizę. Mums labai svarbu mūsų šalyje strategiškai mąstyti, suprantame, kad reikia įgyvendinti ir mes tai darome labai daug procesų. Mes turėdami septynių metų valstybės kandidatės statusą, ketverių metų vadova, e, stažą, kai mes e, buvome rekomenduojami į valstybės kandidatą statusą, mes per tą ilgą laikotarpį daug ką nuveikėme, tačiau vis dėlto mums nėra taikomas tas, ta, ta logiška seka ir kai kas juokauja, kad mes esame tokia gera valstybė kandidatė, kad niekas nenori pakeisti mūsų statuso. Tačiau kandidatės e, darybų pradžia mums suteiktų tvirtesnį pagrindą įgyvendinti tuos keliamus reikalavimus. Santykiai tarp etninių grupuočių, santykiai su kaimynais, tą klausimą aš susiečiau su tos dvigubės, dvigubos pilietybės klausimo. Vienintelis būdas išspręsti šitą klausimą yra europinis kontekstas, europinis požiūris. Mūsų manimų kiekvienas turi teisę apsispręsti dėl savo pilietybės, dėl to, kuo jis pats save laiko Tačiau reikėtų taikyti konkrečius kriterijus. Kita vertus, mūsų situacija yra sudėtingiausia, kadangi mes nesame valstybė narė, tai mes patiriame daugiau problemų, bet jeigu mes būtume ES valstybė narė, tuomet nebūtų jokių motyvų ir priežasčių diskriminuoti ką nors. Ir žinoma, kiekvieną pažangą reikėtų vertinti pagal nuopelnus, e, pagal tai, kiek yra įvykdoma nusikaltimų pasienyje ir taip toliau. Taigi reikėtų daryti aišku skirtumą tarp tų dviejų mūsų e, pažangos etapų. Į ką mes kreipiame didžiausią dėmesį. Nors mes ilgą laiką dedame daug pastangų vykdydami reformas, lygiai taip pat mes e, domimės e, mūsų, kas, mūsų šiaurės kaiminių požiūrių, kaiminių, kurios blokuoja mūsų narystę. Reikėtų prisiminti 35 metų rezoliuciją dėl pavadinimo klausimo. Tačiau kriterijus reikėtų taikyti ne atrankos būdu, bet reikėtų tiesiog laikytis memorandumo nuostatų. Į mes atsižvelgėme, siekime susitarimo, tačiau tas ketinimų protokolas turėtų atsižvelgti į abiejų konflikto šalių e, principus. Mes net reiškime nei teritorinių pretenzijų, nenorime keisti sienų, nenorime kelti grėsmės nei vienam kaimynui. Visa tai yra mūsų tikrovė ir tą tikrovę reikėtų įvertinti, kai mes pasirašome susitarimus, kai mes suntinėjame E, laiškus vieni kitiems ir taip toliau. Žinoma, ar aš esu pasirengęs prisijimti įsipareigojimus, ypač dėl santykių su Graikija, ypač dėl dvišalio susitarimo, kuris buvo pasirašytas su Bulgarija ir bet kuriuo kitu atveju, e, kai reikia formuluoti dvišalius santykius. Aš manyčiau, kad reikia laikytis vienodomis nuostatomis. Salafranka klausė dėl pavadinimo, klausimo sprendimo terminų. Mes, žinoma, suprantame, kokia yra situacija, mes jau daugelį metų bandome spręsti šį klausimą. Kita vertas, mūsų Makedonijos pozicija yra tokia. Šitas klausimas mums nėra mažiau svarbus, kadangi jis lygiai taip pat buvo kliuvinys siekiant mums euroatlantinės narystės. Jeigu mes turėtume valstybės kandidatės statusą,